leidęs savo truputėlį vėliau pradėti, kad prisijungtų pirmininkas Simpsonas prie mūsų. Jūs žinote, kad šis posėdis yra skirtas Somalio klausimui. Kalbėsime apie kovą su piratais, tą kovą vykdo Europos Sąjunga, apie tai kalbėsime kartu su kolegomis iš žuvininkystės komiteto ir transporto komiteto. Būtent dėl to čia matote pona Lenkadekis yra žuvininkystės komiteto vicepirmininkas, ponas Simpsonas ir netrukus ateis jis yra transporto komiteto vicepirmininkas. Norėčiau priminti, kad šiandien atsižvelgami į mūsų komiteto E, darbo kalbas danų, e, suomių, mal, maltiečių ir latvių kalbų vertimo nebus, taip pat slovėnų. Mūsų posėdis yra transliuojamas tiesiogiai internetu, kaip jau sakiau. Mūsų darbo atvarkė šiandien labiausiai yra sutelkta prie Somalio klausimo. Kalbėsime apie du šios problemos lygmenys. Pirmiausia, apie kovą su piratais – E, operaciją Atalantą minėsime. Šiai operacijai vadovauja e, Peteris Hudsonas, kontradmirolas, jis kalbės. Taip pat kalbėsime su Švedijos atstovu, taip pat kalbėsime su e, Pieru Mišeliu Jona, jis yra Javiero Solanos asmeninis atstovas Somalio klausimais. Ir taip pat kalbė, mūsų posėdėje dalyvaus Roger Moss. Jūs be abejo žinote, kad dabar vyksta diskusijos dėl to, kaip renkti Somalio saugumo pajėgas, kad šios galėtų užtikrinti perinamo laikotarpio vyriausybės veiksmus kovojant su uh, piratais. Jeigu tai yra pastabų, laikysime savo darbo tvarkę priimtą. Kai dėl posėdžių protokolų rugsėjo 30 dienos ir spalio 1 dienos protokolo, jeigu jų posėdžių pabaigos pastabų nesulauksime, laikysime, kad protokolai yra patvirtinti. Galiausiai prie suteiktamas žodį ponui Hudsonui, kontradmirolui Hudsonui, norėčiau priminti, kad rytoj kartu su užsienio reikalų komitetu mes priimsime 18.30 parlamente Švedijos gynybos reikalų ministrą pona Sterna Goldolfs. Jis mums pakalbės apie saugumo tarybos posėdį, kuriame bus dalyvavę ir gynybos reikalų ministrai. Už poros savaičių mes renksime klausimus dėl brandolinio ginklo nepratin, ne, neplatinimo klausimų. Tai štai, daugiau laiko nebegaiškime, suteiksiu žodį kontratmirolui Hudsonui, jis vadovauja Atalantos operacijai, tai yra pirmoji jūrų operacija, kurią vykdo saugumo ir gynybos pajėgos Europos Sąjungoje. Adeno įlankoje. Dabar jau metus jūs šiai operacijai vadovaujate. Darbas atliktas yra puikus. Man pačiam teko proga visai neseniai vykti į Džibutį ir susitikau su, su kariais tarnaujančiais Vokietijos Prancūzijos fregatoje. E, ir ekipažas, ir vadovai buvo patenkinti tuo, kaip vyko tarnyba ir jie labai didžiuodamiesi kalbėjo apie savo tarnybą, kovodami su piratais. O dabar suteikiu Jums žodį, ponia Hatsana, prašau. Uh, well, Chairman, uh, of... Ačiū pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai, komiteto nariai. Labadiena visiems, man tikrai didelė garbė šiandien dalyvauti šiame posėdėje, pateikti informacijos apie Atalantą informaciją. Kaip girdėjote, tai yra operacija skirta kovai su piratais, ji vykdoma Indijos vandenų vakarinėje dalyje, taip pat Adenų įlankoje ir dabar šią operaciją vykdome jau maždaug 11 mėnesių, gruodį bus pirmieji metai, minėsime pirmus metus, kai dirbame. Apie 30 karinių laivų dalyvauja operacijoje ir viskam vadovaujame iš Nortvudo, iš savo vadavietės. Ir dalyvauja Graikijos, Ispanijos, Niderlandų aukščiausio lygio karininkai. Taip pat mūsų vadavietėje dirba ir 16 įvairių valstybių atstovai. Tai tikrai yra europinė operacija. Manau, kad reikėtų jums plačiau pristatyti įvykius, bendrą padėtį. Pradėsiu nuo to, kodėl iš vis reikėjo tokios operacijos. Garbingi parlamento nariai, žinote turbūt, kad Adeno įlankoje prasidėjo piratų išpoliai 2007-2008 pradžioje ir buvo puldinėjami prekybiniai laivai, visi aišku tuo buvo labai nepatenkinti, nes uh, E, pervežant prekes per strategiškai svarbius koridorius laivai būdavo užpuolami. Junktinės tautos taip pat pripažino, kad yra didžiulė grėsmė tiem laivam ir todėl labai sparčiai buvo priimta saugumo tarybos rezoliucija, vėliau dar kelios rezoliucijos, kurios pasmerkė tokius piratų veiksmus ir nusprendė, kad reikia koordinuoti savo veiksmus ir užgniaužti tokius išpolius. Ypač daug dėmesio buvo nuspręsta, kad reikia skirti laivų, kurie gabena maistą pagal pasaulio maisto programą apsaugai. Ir vienas tokių laivų buvo užgrobtas 2007 metų pabaigoje. ES taip pat pripažino, kad labai svarbu imtis kovos su piratavimu, taip pat apsaugoti humanitarinę maisto tiekimo programą, apsaugoti laivus, nusprendėm imtis veiksmų. Laivino operacijos pagrindinė idėja buvo suformuoluota vasarą praeitais metais, e, rugsėjį buvo oficialiai pristatyta ir pirmos operacinės pajėgos vietoje jau atsidūrė gruodžio mėnesį. Tai tikrai labai didelis pasiekimas, nes mes visi veikiam labai veiksmingai, labai aiškiai, turėjom aišku mandatą ir buvo nustatytos aiškios kovos taisyklės. Ir taip pat puikiai kartu su mumis dirbo komisija, kitos atitinkamos institucijos buvo sudaryti teisiniai susitarimai su Kenija 2009 kovą e, ir buvo susitarta dėl įtariamų piratavimų perdavimų E, persekiojimo tikslais, tad tai tikrai rodo, jog mes labai sėkmingai koordinavome veiksmus ir galime veiksmingai spręsti kylančias problemas. Mano įgaliojimai labai konkretus. Aš turiu užtikrinti, e, kad būtų saugomi pasaulinės maisto programos laivai, taip pat, kad būtų bendradarbiavimas su AMISOM, pat reikia identifikuoti bet kokius pažeidžiamus laivus, kuriam kyla grėsmė, nepriklausomai nuo to, po kokią vėliavą jie plaukia. Taip pat turime atgrasyti bet kokius piratų veiksmus ir, jei įmanoma, juos suimti. Tad mandatas yra labai aiškus, konkretus ir mes jį vykdome. Kaip žinote, mandatas buvo pratestas ir dabar jis galios iki 2010 metų. Nenustepsiu, jei jis bus pratestas ir dar kuriam laikui. Tad visų pirma apie pasaulio maisto programą. Šią užduotį vykdom sėkmingai. E, buvo lydima, eskortuojama 30 šios programos laivų, kurie vežė 300 tūkstančių tonų e, krovinių maisto į Mogadišų, į kitus miestus. E, saugo, saugojame taip pat ir 30 amisom laivų, kurie pervežinėjo pagalbą Afrikos Sąjungos misijai. Ir ne vienas iš laivų, kurie buvo saugomi ES pajėgų, nebuvo užpulti. E, šios užduotis, aišku, šis darbas yra ypatingai svarbus, tačiau tai atima labai daug laiko, e, tam reikia daug pastangų. Pasaulio maisto programos laivai labai dažnai yra lėti, todėl juos ypač sunku yra apsaugoti. Mes tengiamės na, palengvinti visų mūsų darbą ir e, dislokuoti laivų apsaugos e, pajėgas, dislokuoti e, kariškius tose laivuose, tačiau tam reikia gauti tarptautinį pritarimą ir sutikimą. Kai kurie laivai yra labai mažų šalių, tokių kaip Sierra Leone, ir e, ne visada pavyksta su tų šalių atstovai susitarti, bet mes tikrai darome pažangos ir aš manau, kad ateityje bus dirbti daug lengviau. E, Kitas svarbus mums keliamas uždavinys yra pažeidžiamų laivų e, apsauga ir per pažeidžiamų e, strategiškai svarbių krovinių apsauga. Tikrai iki šiol dar nepavyksta šimtų procentų užtikrinti tokios apsaugos, ypač kai kalbam apie prekybinius laivus, nes labai dažnai tie laivai yra užpuolami piratų, juos tiesiog yra paleidžiamos uh, granatos ir tai tikrai labai kenkia prekybai, taip pat kelia grėsmį ir žmonių gyvybėm. Europos uh, Sąjunga Northwood'e įsteigė jūros saugumo centrą taip pat Afrikos kišulyje ir šiuose centruose yra apgyvendinti tiek kariškiai, tiek uh, jūrų prekybos srities atstovai ir specialistai. Ir šiandien tame jungtinėme centre mes turime atstovų, kurie na, gerai išmano ir tanklaivių klausimus, ir prekybos klausimus. Taip pat turime atstovų ir Ispanijos, iš Ispanijos tunų. Uh, žvejybos asociacijos, taip pat ir kariškio atstovus. Tad dirbam visi kartu tam, kad galėtume apsaugoti priekybinius laivus. Mes e, teikiam įvairių, įvairias rekomendacijas, įvairius e, patarimus, kaip geriau būtų pervežinėti krovinius, stengiamės atnaujinti informaciją apie riziką, kaip geriau plaukti, kokiais maršrutais plaukti per Adeno įlanką, taip pat teikiam informaciją apie įtartinus uh, laivus. E, centras yra gerai aprūpintas informaciniam technologijom, taip pat saugumo technologijom ir per tą mūsų informacinių technologijų sistemą laivai, kurie patenka į bėdą, gali mus taip pat informuoti apie kažkokias problemas. Taip pat informacinėje sistemoje stengiamės identifikuoti uh, laivus, kurie pervežinėja gan rizikingus e, krovinius, kurie galėtų būti patraukus piratams ir tada tą informaciją keičiame su kitomis organizacijomis, tokiamis kaip NATO pavyzdžiui, ir stengiamės užtikrinti, kur, kad visi žinotų, kur ir kada yra tie rizikingi laivai, kad juos galėtumėm prižiūrėti. Toliau, kaip koordinuojame karinio sektoriaus atstovų darbą ir civilių darbą. Turime daug metodinių būdų tai daryti ir tikrai tas bendradarbiavimas yra geras pavyzdys, puikaus bendradarbiavimo, bendradarbiavimo ir su tarptautinė jūro organizacija. Ir, na, labai nedaug laivų e, ir jų kapitonų, sakyim, na, neįsiklauso į mūsų rekomendacijas arba labai mažai, kiek aš žinau, tik tai vienas laivas buvo toks, kuris, na, vykdė visus, visas mūsų rekomendacijas ir vis tiek buvo užpultas. Tad panašu, kad mūsų rekomendacijos pasiteisina. Vis dėlto laivai turi registruotis mūsų centre, turi su mumis bendrauti. Piratavimo klausimai skiriama labai daug viešumo informavimo priemonėse, vis dėlto dar nepilnai keičiamas informacija yra laivų kurie, ir įmonių, kurios ne, ne visai su mumis nori bendradarbiauti, taip pat yra šalių, kurios nenori keistis informaciją, bet noriu pabrėžti, kaip svarbu yra registruoti laivus, kai jie plaukia per Adeno įlanką, kad galėtumėm geriau kovoti su piratais. Be abejo, mes negalime sustabdyti, visiškai sustabdyti piratavimą, bet galime sumažinti piratų išpolių e, grėsmės dydį. Kaip sakiau, mes tengiamės užkirsti kelią išpoliams, taip pat suimti piratus. Ir aišku, tam reikia kiek galima veiksmingesnio proceso, kad galėtumėm įtariamuosius, kuriuos suimame, perduoti teismams. E, labai daug problemų kyla dėl e, to, kokiai šaliai turi būti išduoti asmenys, e, kur jie bus persekiojami. Ir mes pasirašę esam su Seišelais, su Kenija susitarimus, kad per juos galėtumėm perduoti įtariamuosius. Tai labai svarbu. Tad labai svarbu susijęti tą, tuos elementus, tai yra karinį, civilinį ir teisinį. Džiaugiuosi, kad ir iš komisijos įvairių direktoratų mums padeda daug darbuotojų, dirbame kartu su jais. Mm, aišku, norint sėkmingiau dirbti reikia mm, laivų, reikia e, orlaivių ir mes galime stebėti 3-4 laivus vienu metu ir labai svarbu užtikrinti gerą stebėjimą iš oro, taip pat užtikrinti degalų tiekimą. Tiekim, ir e, mes tengiamės visą parą stebėti laivus, keičiasi 5-6 komandos dirbdamos ir 2009-aisiais iš esmės turiu pasakyti, kad mes na, tikrai turėjom pakankamai pajėgų, pakankamai išteklių, nors aišku galėtų būti daugiau, bet aš tikiuosi, kad kitiems metams mūsų pajėgos dar padidės. Dvi pagrindinės operacijų sritys, kuriuose veikia piratai. Visų pirma, Adeno įlanką. Joje užfiksuota labai daug išpolių 2008-aisiais, taip pat 2009 pirmoje pusėje bent jau 12 laivų buvo užgrobta, 22 buvo užpulti. Pastaraisiais mėnesiais matome, kad sumažėjo pirato aktyvumas, išpolių buvo mažai ir nuo Liepos mėnesio nebuvo užimtas ne vienas laivas. Kodėl taip atsitiko? Manome, kad tam yra trys priežastis. Visų pirma, E, yra dislokuotas karinės pajėgos, darome, rengiame laivų profilius, geriau koordinuojame savo veiksmus, geriau nei anksčiau, mūsų koordinavimas veiksmų yra geras, viskas veikia puikiai. Ypač svarbu pabrėžti, kad prekybiniai laivai, komerciniai laivai dabar yra geriau apsaugoti, jie greičiau gali gauti informaciją apie įtariamus laivus, tai yra gera atgrasanti priemonė. Toliau, oras Toliau kitas klausimas e, būtų e, kontrabanda, kuri taip pat, kontrabandos veikla labai aktyviai vykdoma Adeno įlankoje, su jie taip pat reikia kovoti, e, tačiau mes bandome tai irgi pažaboti, kovoti su šiuo reiškiniu, tad tai irgi mažėja. Toliau taip pat matėme, kad dar viena problema yra vietos valdžios institucijų nesugebėjimas veikti, bet dabar jau aktyviau įsitraukia į bendrą veiklą valdžios atstovai ir tai taip pat padeda mažinti išpolių skaičių. Be abejo, turiu pabrėžti dar kartą, kad e, turime visi dirbti kartu, kovojant su piratais Adeno įlankoje, nes tai yra strategiškai, komerciškai labai svarbus kanalas, svarbus prekybos maršrutas, laivybos maršrutas ir mes tikrai turime kovoti kartu prieš tokius išpolius. Dar šiek tiek apie Somalio įlanką, apie visą tą regioną. Buvo užimti 8 laivai, 21 e, išpolis vykdytas Kaip sakiau, Adeno įlankoje mes veikiam labai sėkmingai, todėl tai atgrasė kai kuriuos piratus, jie turėjo permastyti savo veiksmus ir jie savo veiklą dabar išpolius perkelė labiau į pietus. Tam, kad jie ir toliau galėtų vykdyti savo operacijas, jie koordinuodavo savo veiklą iš taip vadinamų motininių, pagrindinių, bazinių laivų ir taip pat į veiklą įtraukdavo ir žvejybinius laivus, kurie veikdavo dviejopai, užsimdavo ir žvejybą, tačiau taip pat ir, bendradarbiaudavo ir su piratais. Visi šie asmenys na, tikrai yra pavojingi ir jie gali atviro jūrui būti savaičių savaitės. Ir vienoj iš e, piratų operacijų dalyvavo net 19 mažų laivų e, ir, ir vis dėlto norėčiau jum priminti, kokio dydžio yra Indijos vandenynas. Tai yra neapriepiami plotai ir pakrantės Somalio pakrantės ilgis yra 2800 km, galima sakyti, nuo Bruselio iki Maskvos. Tad tikrai e, atstumai ir plotai, kuriuos mums reikia stebėti, yra labai didžiuliai ir todėl mes pasitelkėme stebėjimą iš orlaivių ir tikrai e, stengiamės veikti kiek galima sparčiau, tačiau ne visuomet mums pavyksta atvykti į vietą, kai to reikia, kol mes atvykstame, piratai jau dažnai būna iš ten dingę. Na, be abejo, bendrai mūsų veiklai ir kovai su piratavimu taip pat yra labai svarbus ir oras, klimato sąlygos, masonų sezonas. Ir dabar jau yra Seišelose dislokuotas ir civilinis stebėjimo orlaivis, kuris taip pat užsima ir teritorijos stebėseną, jis teikia labai naudingos informacijos. Taip pat mes naudojame ir kitus stebėjimo orlaivius, kurie stebi piratų stovyklas, stebi laivus jūroje, žvejybinius laivus. Na, bet aišku, visko visuomet jie matyti negali. Vienai par kitaip, na, kad ir buvo prarasta laivų, kad ir ne visus mūšius laimėjom, nereikėtų sakyti, kad mums nesiseka, nes 36 36 E, valtis mes sulaikėme ir juose buvusius asmenys perdavėme. E, jie buvo areštuoti. Taip pat e, užkirtom kelią 14 išpolių, bet turiu paminėti, kad ir piratų taktika pasikeitė. Jie anksčiau užpuldinėdavo tanklaivius, didžiulius laivius, laivus, bet dabar jau matome, kad jie pradėjo veikti šiek tiek kitaip Dar vienas svarbus dalykas. Daugelis užimtų laivų nesilaikė tų patarimų, kuriuos gavo iš Afrikos kišulyje esančio saugumo centro. E, jiem buvo patarta plaukti tam tikrais maršrutais, bet jie ne visuomet to laikėsi. Ir e, du laivai buvo užimti už mūsų bendrų operacijų teritorijos, tai yra kit, jie buvo už tos teritorijos ribų. Tad kol kas mes tęsime savo darbą, tęsime misiją toje apsibirštoje teritorijoje. Kaip sakiau, mes taip pat bendradarbiaujame su Ispanijos, Niderlandų, Italijos, kitų šalių atitinkamam organizacijom, su jų kariuomenė. Ir taip pat su vietos vyriausybėm ir mūsų operacijos tikrai bus tęsiamos, mes ir toliau stiprinsim pajėgumus. Tarptautinė bendruomenės parama taip pat svarbi, ją nuolat jaučiame. Bet, kaip sakiau, mes dirbame ne vieni kaip organizacija, ne vieni kovojam su piratavimu, 20 šalių pajėgos dirba kartu su mumis. Kinija, Rusija, Indija, Malazija, Japonija ir kitos šalis taip pat aktyviai veikia. Tad labai svarbu yra veiksmų koordinavimas, tai yra būtina. Ir ES tikrai suvaidino lyderės vaidmenį šią prasme. Mes dalyjomės informaciją, rengdavom. Uh, susitikimus, dalydavomės informaciją, užmėgiam bendrą supratimą tarp visų šalių. Visai nesenai lankėmės Pekine, tarėmės su savo partneriais Kinijoje, galvojame, kaip galėtume sustiprinti bendradarbiavimą su jų pajėgomis, dirbti kartu su jais Adeno įlankoje, tad tikrai judami prieki. Apskritai bendrai, galima sakyti, ši operacija yra na, ypatinga, ji yra labai sėkminga. Aišku, pagrindinis veikėjas yra NATO Jų operacija Nation Shield prasidėjo e, rūpjūčio mėnesį, ji vis dar vykdoma. ES ir NATO tikrai papildo uh, vienos kitų veiksmus. Tikrai tikslas nėra konkuruoti tarpusavyje, tikslas yra dirbti kartu ir tai tikrai pasiteisina, nes visi apjungiam savo pajėgumus, gebėjimus, įgūdžius ir mes siekiame užtikrinti, kad išsakytumėm bendrą poziciją, laikytumėmės bendros pozicijos, ypač tuo met, kai bendraujame su Somalio valdžios atstovais. Žvalgyba, aišku, irgi labai svarbi. Stengiamės, kiek galima geriau keistis duomenimis, kad geriau susidarytumėm vaizdą apie įtartinus veiksmus. Toliau patruliavimo lėktuvai su ES e, vėliava. Jie taip pat dirba aktyviai, teikia informaciją, taip pat dirbame ir su JAV e, jūrų laivyno atstovais esame sukūrę bendrą komunikacijos sistemą, kurią naudojas visos e, dalyvaujančios šalis. Tai sukūrėme per sistemą, kuri vadinama Mercury. Ir ta sistema leidžia keistis informaciją bei informaciją apie įtartinus laivus ir leidžia sparčiai tą informaciją perduoti. Ir e, Japonijos, pavyzdžiui, stebėsenos laivai teikia mums informaciją arba NATO informaciją apie tai, ką jie užfiksuoja, apie kažkokią įtartiną veiklą ir uh, dirbame labai aktyviai, labai sparčiai. Jūs geriau nei aš žinote, kad piratavimo problemos neišspręsime e, na, dirbdami atskirai e, arba dirbdami vien jūroje. Tikrai ne, turime dirbti visi kartu, koordinuoti veiksmus tiek jūroje, tiek sausumoj. Mes taip pat dirbame kartu ir su tarptautinė e, kovo su piratavimu grupe, taip pat su tarptautinė jūrų organizacija ir su kitom svarbiom institucijom, kaip žinau, jūs taip pat apie tai dar vėliau kalbėsit. Mes, aišku, suprantame, kad galėtumėm nuveikti daugiau ir dabar yra svarstoma, kaip reikėtų pakoreguoti mūsų mandatą, kad galėtumėm geriau veikti. Vis dėlto turiu pasakyti, kad su dabartiniam pajėgom mes turime ribotą veiksmų laisvę, stiprinti pajėgumus ir taip pat, aišku, trūksta ir investicijų, taip pat reikia stengtis nedubliuoti veiksmų, reikia tinkamai apmokyti mūsų pajėgas, kad jos duotų ilgalaikių apčiuopiamų rezultatų. Galiausiai turiu pasakyti, kad nepaisant to, kas įvyko per pastarąsias kelias savaitės, Operacija Talanta tikrai vyksta sėkmingai, mandatas yra išsamus, aiškus, mes jo laikomės, turime gerą personalą, gerai nubrėžtas darbo gairias, palaikom gerus santykius su visais partneriais, mes esame pasiruošę ateitie laukiantiem iššūkiam, aišku, iššūkių bus, e, to negali paneigti ypač Somalio vandenyse, tačiau aš tikiu, kad e, su tom pajėgom, kurias turime, su savo mandatu mes galėsime gerai dirbti ir atstovauti Europos Sąjungai. Tuo baigsiu savo pasisakymą ir tikrai esu pasiruošęs atsakyti klausimus. Ačiū. Amiral, merci beaucoup pour cette présentation. Ačiū ponui kontradmirolui už išsamų situacijos pristatymą. Ši informacija tikrai mums yra labai vertinga apie jūsų misiją ir jos mastą. Prieš suteikdama žodį ponui Simpsonui, vicepirmininkui ir ponui Kadek, kito komiteto vicepirmininkui, norėčiau diskusijoms porą elementų paminėti. Pirmiausia, dėl piratų, dėl paties piratavimo reiškinio kai ko, kokią sąsąją su politiniu e, Somalija vyraujančiu nestabilumu jūs išvelgiate? Ar yra ta sąsaja tarp piratavimo ir Somalio politinio nestabilumo? Tai yra tas regionas, regis, kuris labiausiai kenčia dėl islamo e, karinių grupuočių. Ar yra su tuo taip pat sąsajų? Neseniai buvom nuvykę į vietą ir matėme, kad yra bandama pakeisti, taip sakant, piratų veiklos profilį. Vietoj to, kad jie užpuldinėtų prekybos laivus ir kitus, dabar piratai imasi kitos veiklos, o būtent prekybos žmonėmis, nes jie žino, kad ta veikla iš Adeno įlankos, pavyzdžiui, gali būti labai pelninga. Ar yra su tuo reiškiniu kovojama, jeigu taip, tai kaip? Dar vieną klausimą norėčiau užduoti diskusijoms, tačiau dabar suteiksiu žodį vicepirmininkui Simpsonui. Jis yra transporto komiteto vicepirmininkas. Prašau. Well, thank you, Chairman. My... Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad šiek tiek e, pavėlavau ir negirdėjau kontradmirolo Hudsono pristatymo pradžios. Žinoma, iš karto kyla pora klausimų. Uh, gerbiamas kontradmirolė, dėl to, ką jūs sakėte ir norėčiau užduoti tos klausimus. Esu iš Šiaurės vakarų Anglijos, turime ilgametės laivininkystės tradicijas ten ir, žinoma, mums kelia rūpestį piratavimas, ypač prie Afrikos kišulio. Norėčiau pažymėti porą dalykų. Klausantis jūsų, man kilo toks klausimas. Galbūt e, e, transporto komitetas kartu su e, šiuo komitu galėtumėm padėtumėm jūs. Jūs minėjote, kad prekybiniai laivai, kai kurie, nekreipia dėmesio jūsų rekomendacijas ir, ir patys rizikuoja. Man tai neįtikėtinai skamba, bet tikiu, kad taip yra. Uh, Ir man kila klausimas, ar būtų, ką mes galėtumėm padaryti, kadangi nuolat bendraujame su TJO, su laivų savininkais, laivyb, laivybos linijomis, tai galbūt galėtumėm kažkuo tai prisidėti, kad jūsų rekomendacijas būtų, būtų įsiklausoma. Tai būtų e, pasiūlymas remiantis, aišku, tokia neįtikėtina uh, padėtim, kad jūs teikiat rekomendacijas tiems, kurie plaukia tokiais pavojingais vaidmenim ir nesiklausoma jūsų yra. Ir tai jums kelia, aišku, e, problemų e, ir jūsų plaukiančiom bazėm toj, e, toj srity. Vienas rytis, kurią minėjote, tai yra tai, kad nepakanka pajėgumų plaukiančių bazių. Tai įdomu, ar dabar taip yra, nes regis per savo pristatymą to neakcentavote kad tai būtų problema. Trečia. Privatus laivai, jachtos dabar atrodo, kad e, jie taip pat yra piratų tankinys. Ir man kyla klausimas, ką mes galėtumėm padaryti e, ir padėti apsaugoti privačias jachtas, atgrasant jas nuo plaukimo į tas zonas, kad jos netaptų privat, e, piratų taikiniu. Aš suprantu, kad e, sunku yra susitelkti į tokius uh, E, smulkius laivus, kaip pavyzdžiui, jachtos, ir jums kyla ta dilema, ar jums e, reikia aktyviai įsitraukti, ar galbūt šiek tiek atsitraukti ir tuomet tie laivai pagrobiami yra. Įdomu būtų, kokia jūsų analizė būtų to klausimu. Ir e, galbūt nesileidžiant į detalės, tos e, operacijos, kurias e, vykdom su e, kariniu laivinu, gal, galbūt reikėtų galvoti apie sulaikymą tų asmenų. Gerbiamas kontradmirolė, e, dar ką norėčiau pasakyti, kad būčiau labai e, dėkingas ir turbūt visi nariai pritars, kad perdotumėt e, padėką bent jau transporto komiteto visam jūsų vadovaujamam personalui, nes jie tikrai sunkiom aplinkybėm atlieka labai svarbų darbą, atlieka jį puikiai siekiant saugumo ir aš būčiau labai dėkingas, jeigu visiems perdotumėt uh, E, mano padėką. Dėkui. E, ačiū. E, Pone kontrakmirolė, perdodame jums viso komiteto sveikinimus. O dabar žvejybos reikalų komitetas pirmininkas, ponas Katek. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū kontradmirolė, kad atvykote į mūsų pozitį, tai kad prieimėte mūsų kvietimą. Dėkoju gynybos reikalų komiteto pirmininkui, kad surengė šį bendrą posėdį. Aš manau, kad labai svarbus klausimus svarstome. Puiku, kad tai darome kartu tarp žveigos reikalų komiteto, transporto ir gynybos reikalų pakomitečio. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti Carmen Fraga, žveigos reikalų komiteto pirmininkės vardu. Šiandien ji negalėjo dalyvauti posėdyje, nes dar tebėra lėktuve, nes dėrėjosi dėl žvejybos susitarimo, dėl e, tuno žvejybos. Jūs sakėte, ponė e, Danžon, kad Atalantoje, dėl Atalantos e, operacijos naudingumo nebėra dėl ko diskutuoti, jinai tikrai labai naudinga. E, ir žvejybos laivai be abejo yra dėkingi už tą misiją, kuri ten veikia. Manyčiau, kad reikėtų geriau pagalvoti, kaip geriau Atalantos misiją suderinti. Ir čia kalbu apie žvejybos reikalus išimtinai, sako panas Kadek. E, kaip geriau tą misiją suderinti su Prancūzijos pateiktomis priemonėmis. E, Prancūzijos e, laivuose yra kariškių, kaip žinia. Ir taip pat su Ispanijos veiksmais, nes privačios įmonės užsieima laivų apsaugą. E, Dabar ES turi apie 40 daugmaž laivų, prancūzų ir ispanų daugiausia. Tuna žvejojančių, yra keletas italų laivų, bet jų yra mažuma. E, ir žinome, kad mūsų žvejybos laivai yra labai pažeidžiami. Tai yra tie laivai, e, kur, e, kurių bortas neaukštas, kuriuos lengva paimta bordažu ir dažnai vykstant žvejybos operacijoms tai ir vyksta. E, žvejybos metu laivai turi sustoti, jie sustoja, kai žvejoja, tai tuomet tuos laivus yra lengva pamatyti, lengva juos pulti. 75 procentai tų laivų žvejybos zonos yra e, toje teritorijoje, kur ir vyksta operacija Atalanta. Tai yra rizikos zona, E, piratai, kaip jūs ir pats sakėte, ponė kontradmirolė, dažniau renkasi Seišelių pietus. Ir ten laukia laivų, kurie vyksta į Seišelių salas. Tai yra šiek tiek nauja. Atalantos pajėgos dalyvauja ginant tuos laivus, tačiau optimalios gynybos e, žvejybos laivams užtikrinti dar nepavyksta. Tos žvejybos laivus mes siūlytume prilygti labai pažeidžiamiems laivams ir juos ginti aktyviau. E, nes tai, ko gero, būtų vienintelis sprendimas tinkamas šiems laivams. Reikėtų, kad ta. Ir, ir aš suprantama, norėčiau pabrėžti, kad tai sutiktų su, atitiktų Atalantos misiją. Žinoma, būtų puiku, kad atsirastų daugiau bendrų sąlyčio taškų tarptų gynybos veiksmų ir Atalantos operacijos. Svarbu keistis informaciją dėl to, kur yra piratai, kokios e, karinės priemonės turimos e, regione. Taip pat svarbu, kad iš oro būtų patruliuojama efektyviai ir keičiamas informacijai, skaitant su policija, jeigu įvyksta kokių išpolių. Dalykų, apie kuriuos galėtume diskutuoti, yra daug, norint užtikrinti Atalantos operacijos efektyvumą. Kalbant ypatingai apie žvejybos laivus. Manau, kad būtų tikrai naudinga, kad Atalantos operacija apimtų tris kategorijas veiksmų. Pirmiausia, e, PAM laivai, taip vadinamieji, pažeidžiami laivai, kad būtų saugomi tuo metu, kai perplaukia Adeno įlanka ir tuomet būtų svarbu saugoti tuos pačius pažeidžiausios ir už šios zonos ribų. Reikėtų tarp pažeidžiamų laivų minėti žvejybos laivus. Tam reikėtų taikyti specialius protokolus tiems laivams. Rekomendacijas būtų labai aiškios, reikėtų, kad tos operacijos būtų geriau integruotos Atalantos operacijų, po Atalantos operacijų skėčių, taip galima sakyti, reikėtų perduoti pavojus signalus e, kuo greičiau ir greič, kuo greičiau keistis informacija dėl piratų laivų lokalizavimo, jų buvimo vietos. Kol kas tai ta, ta informacija keičiamasi lėčiau. Taip pat reikėtų se, užtikrinti geresnį sąlytį tarp oro e, patrulių E, geresnė veiksmų koordinacija ir tarp žvejybos laivų. Reikėtų, kad Atalantos operacijoje dalyvaujančios šalis pasirašytų susitarimą siekiant užtikrinti teisminį piratų persekiojimą. Jūs puikiai suprantate, kad žvejybos veikla yra labai svarbi europiečiams šioje zonoje. Tad mintis būtų tokia, reikėtų, kad kitų šalių ES valstybių kariuomenės galėtų dalyvauti Atalantos operacijoje, kad ta operacija taptų labiau ES vykdoma operacija. Tai štai, tokie būtų mano pamastymai, tai norėjau iškelti kaip klausimus ir tikiuosi jūsų atsakymų. Pirmininkas, ačiū. Turime dar tris kolegas, kurie norėtų pasisakyti. Sulauksime jų klausimų, o paskui teiksiu jums žodį atsakymui, kad galėtumėte atsakyti visus užduotus klausimus. Ponas Galeris, prašau. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender, und vielen Dank, Herr Admiral, für. Ačiū pirmininkė. Ačiū kontradmirolui už labai išsamų pranešimą. Turėčiau trumpą klausimą dėl ES NATO bendradarbiavimo. Sakė, sakėte, kad puikiai bendradarbiaujate, kad bendradarbiavimas labai puikus, E, politiniu požiūriu ir sakyčiau, ačiū Dievui, tačiau e, būtų dar geriau, e, jei tai darytų ir gyvend, planuotų ir gyvendintų viena iš kurių šitų organizacijų, negu po to, kad abi koordinuotų tai ateityje mes turėtumėm vengti, kad šios dvi organizacijos dubliuotų darbą. Ir dar vienas klausimas, kaip jūs vertinate misijos sėkmę, kokiais kriterijais remiatės? Ar sakytumėt, kad misija sėkminga? Ar sakytumėt, kad ji būtų sėkminga, jeigu būtų areštuota daug piratų? Jeigu būtų užkirstas kelias piratams, kokiais kriterijais remetės? Kiek turėtumėm stiprinti pajėgumus, tai kitas klausimas, tarkim, uh, jeigu reikėtų man užsakyti laivų, laivus, kiek sakytumėt, jums laivų reikia, e, kad toliau būtų galima sėkmingai dirbti. Ir dar, ką reikėtų daryti sausumoje, kad būtų galima sumažinti grėsmę ir pavojų keliamą piratų ilguoju laikotarpiu. <coughs> Ir dar E, vienas klausimas, kitokių požiūrį, negu kad minėjo kolega Kadekas, kai kalbėjo apie žuvininkystę. Aš e, su, uh, suprantu, kad toje zonoje tebe žvejoja komerciniai laivai. Tai norėčiau šiek tiek kitaip pakreipti klausimą. Ar vykdant Atalantos operaciją taip pat būtų įmanoma apginti ir Somalijos žvėjus, kurie norėtų tęsti savo kasdienį darbą, kasdienę žvėjybą. Mums e, dažnai atrodo, kad e, jūra jau išvėjota yra e, komersinių laivų ir kaip tik dėl to somaliečiai netenka dar, darbų. O mes tik tai reaguojame į piratų išpatolius. Tai uh, galbūt būtų galima numatyti tam tikrą ekonominę e, zoną skirtą Somalijos žvėjams, nes Somalija pati viena to negali padaryti. Ar mes galėtumėm užtikrinti apsaugą Somalijos žvėjams, kurie e, norėtų taip pat ten žvėjoti, tai jiems suteiktų galimybę užsidirbti pragyvenimui. Ir manau, kad būtų geriau, kad tai darytumėm sistematiškai, kad vis mažiau e, Somalijos žvėjų taptų uh, piratais, kad jie ir toliau žvejotų. Ja, bueno, eh... Ponas Janės. Ačiū, pirmininkė. Na, kaip visuomet per tokias svarbės diskusijas, labai sudėtinga kalbėti trumpai, bet dėkoju kontradmirolui už pateiktą informaciją Prisidedu prie tų kolegų, kurie prašė kontradmirolo perduoti padėką visam jo personalui, kurie prisideda prie Talanto operacijos, kurie dirba prie jos. Manau, kad mes visuomet turime pabrėžti, kaip svarbu toks operacijos dislokavimas ir vykdymas. Tai yra pirma tokio dydžio ir pobūdžio ES šalių bendra operacija. Iki šiol mes tokių operacijų nevykdėme. Dar vienas dalykas. Apskritai, labai svarbu nepamiršti, kaip svarbu yra saugoti komercinius žvejybinius laivus. Per 2009 metų 11 mėnesių ši operacija pasiekė tikrai labai svarbių gerų tikslų ir kai kurie kolegos klausė netgi, na tai kokia ta konkreti sėkmė, bet aš manau, kad tai yra akivaizdu. Pažiūrėkite ir palyginkite piratų išpolių skaičių 2007-2009. Dar vienas dalykas. Norėčiau paklausti, kokie yra šios operacijos kaštai? Kiek jie kainuoja? Arba bent jau kokie kaštai yra šių metų 11 mėnesių. Sakėte, kad operacija vykdoma arba pradžia, jai buvo duota pasirašius Junktinių tautų rezoliucija, kurios tikslas buvo saugoti pasaulio maisto programos laivus, kurie e, padeda pervežti pagalbą, kad ir Mokadišų pavyzdžiui. Ispanija nuo pat pradžių labai domėjosi šią operaciją ir netgi galima sakyti, kad ši operacija apskritai buvo bendras prancūzų ir ispanų kūrinys. Ir mes ypatingai domimės e, žviejybos žuvininkystės klausimais, be abejo, kontradmirolas irgi supranta, kokie svarbus yra žuvininkystės aspektai. Mes taip pat e, žinome, kad buvo atvejs, kai ispanų žvejybinis laivas buvo užgrobtas ir tai tikrai susilaukė didžiulio dėmesio mūsų žiniasklaidoje. Bet turiu pasakyti, kad mano nuomonė žiniasklaida neturėtų taip plačiai nušviesti tokių laivų užgrobimo atvejų, todėl kad tai iš esmės yra naudinga patiem piratam, tad žiniasklaidai tikrai nereikėtų taip nušviesti tokių atvejų, nes tai jokių būdų nepadeda apsaugoti užgrobtų uh, įgulų uh, ir tikrai nepadeda užtikrinti, kad įgulos nariai būtų apsaugoti pavojinga jų gyvybėms. Norėjau paklausti, ar Atalantoje dalyvaujančios šalys negalvoja, kad reikėtų praplėsti operacijos teritoriją ir veiklą į pietus? Todėl, kad žvejybiniai laivai dabar, e, kaip žinome, žvejoja už saugomos teritorijos, Atalantos teritorijos ribų. dar daugiau. Kiek žinau, kai kurių žvejybinių laivų kapitonai yra perspėjami nežvejoti tam tikrose vandenyse, nes ten jie nebus saugomi, tai yra pavojinga, tačiau žvejybiniai laivai vis tiek plaukia ten žvejoti, nes būtent ten yra didieji žuvų ištekliai. Ir e, bent jau vienas žvejybinis laivas, kaip jau sakiau, buvo užgrobtas ir vis dar bandoma išlaisvinti jo įgulą. Dar vienas dalykas. Ponas Kadek sakė, kad Prancūzija į kai kurios žvejybinius laivus perkelia arba juose dislokuoja kariškius, tačiau tai nėra visai legalu ir todėl dabar yra teikiamos rekomendacijos žvejybos įmonėms samdytis privačias apsaugos tarnybas ir jų e, darbuotojus įtraukti į savo įgulą, e, Ką jūs apie tai manote ir kaip galima būtų vis dėlto rasti sprendimą iš vidaus apsaugoti laivus ir ar manote, kad pavyks išlaisvinti Ispanų žvejybinio laivo įgulą? Ačiū, ponas Butikofer, o po to steiksiu žodį kontradmirolui. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė kontradmirolė, už visą mums pateiktą informaciją. Norėčiau dar užduoti keletą papildomų klausimų. Pirmiausia, e, Afrikos susitarime jau ilgą laikotarpį mes aktyviai e, esame numatę, kad veikiame taip pat ir NATO e, rėmose. Taigi veiksmai prie Afrikos išorė aktyvus. Ar yra kokio nors dar bendradarbiavimo? papildomo, keičiantis informaciją tarp Enduring Freedom laivų ir Atalantos operacijos pajėgų. Kitas klausimas. Norėčiau prisijungti prie kolegos Galerio, kuris kalbėjo apie bendradarbiavimą tarp Atalantos operacijos ir NATO e, bendradarbiavimo su jungtinėmis valstijomis, taip pat ir kitų padalinių, kurie veikia tame regione. Ar egzistuoja kažkokia fiksuota struktūra koordinuojanti šį bendradarbiavimą? Jeigu taip, kokia yra to darinio struktūra? Ar operacijos yra planuomos ad hoc pagrindu atskiriems atvejams? Ar jau yra seniau buvę kokiu nors konfliktų, nesutarimų dėl to. Trečia. Yra žinoma, kad pati viena operacija Atalanta egzistuoti negali. Reikia, kad tai taptų integruota politika visam regionui. Ir iš čia mano klausimas, ponė kontradmirolė. Ar jūs manote, kad esant tokiam kontekstui Reikėtų galvoti apie kažkokias globales koncepcijas ir galbūt reikėtų, kad užsienio reikalų ministro Ispanijos siūlymas būtų laikomas kokios nors konkrečios politikos pagrindų ir kad Atalanta galėtų ginti Somalio visą pakrantę, neleisdama piratams ten siautėti. Ir paskutinis klausimas. Dėl žvejybos reikalų komiteto vicepirmininko pono Kadek siūlymo. O kolega Kadek siūlė štai ką jis siūlė panaudoti turimus karinius išteklius. Ar jie yra pakankami, toks mano klausimas, ar reikėtų papildomų karinių išteklių? Jūsų manimu, ar vykstant šiam konfliktui nebūtų naudingiau, jei ES pabandytų šiek tiek nuošaliau laikytis ir neįkvoti Somalio žvejybos visų resursų. Dėkui. Žodis atsakymui. Kontroliuolu Hudsonui. Uh, Turėčiau kelis atsakymus, išskirsiu pagrindinės temas, gerbiamas pirmininkė, kaip mes įsivaizduojame tą platesnį kontekstą politinio stabilumo, piratavimo, islamistų ir taip toliau. Ir ne, iš tiesų iš piratų nelegalios veiklos gaunamos didelės pajamos, dešimtis milijonų dolerių gauta per pastarosius metus. Ir atsekti, e, kur keliauja tie pinigai, yra labai svarbu. E, ir žinote, kad valstybės sekretorė Clinton balandį šiais metais padarė reikšmingą pareiškimą piratavimo klausimų ir labai svarbu, kad tinkamos e, agentūros, e, mes, Interpol dalyvautų ir teiktų kaip manoma daugiau informacijos, tačiau, tiesą sakant, tokie ryšiai nėra e, mano tiesioginė atsakomybės rytis ir siūlyčiau jums kreiptis į tas agentūras. Ir galėčiau pasakyti, kad piratai ir labai yra išradingi, prisitaiko lengvai ir vienas iš pagrindinių sunkumų, kalbant apie žvejybos žvankistės klausimą, kad Vieną sekundę jie gali būti legalūs somaliečiai žvėjai, turi žvejybos įrangą, turi didelius žvejybos laivus, paskui kuriuos plaukia valtis, meta tinklus ir taip toliau. Adeno, Adeno įlankoje, kaip minėjau, yra tas toksai perėjimas nuo piratavimo prie nelegalaus asmenų, žmonių vežimo. Ir jungtinių tautų pabėgėlių reikalų komisaro duomenimis 24 tūkstančiai asmenų yra vežama ir iš tiesų galima pasakyti, kad tų nusikalstamų veikų ten yra tikrai ne viena. Galbūt galėčiau paminėti porą dalykų, kurias jau minėjo transporto komiteto pirmininkas. Yra ne, ne, ne, nebejotina, kad e, jeigu visi laivai plaukiantis per šią zoną būtų užsiregistravę mūsų jūrų saugumo e, centre arba e, Dubajuje, Junktinėje karalystėje, tai E, tai iš tiesų, e, jeigu tie laivai laikytųsi rekomendacijų, tai užgrobtų laivų skaičius nebūtų toks didelis. Mes manome, kad tai galėtų būti e, galbūt 35-40 procentų laivų plaukiančių per šitą zoną. Apie tos laivus neturime netgi kelių, kelių domenų, netgi neišsamios informacijos. Ir esame parengę 8,5 tūkstančių e, diagramų. Tai yra rekomenduojami koridoriai ir priemonės, kurių reikėtų imtis. Taigi iš tiesų e, darome labai daug Tačiau kai kurios iš šių e, bendruovių turi vos ne po vieną laivą, galvoja apie tai, e, ką jiems tai reikš kaštų prasme. Ir galėčiau pasakyti, kad mums tiesiog reikėtų toliau dirbti. Na, kalbant apie rekomendacijas, tai rekomendacijos teikiamos ir jachtų savininkams, ne, ne tik tai žvejybos laivams. Ir mes teikiame visas rekomendacijas ne, ne tik tai žvejybos laivams, bet ir, bet ir jachtininkams. E, teikiame rekomendacijas e, e, visų laivų savininkams apie išpolius. Dėl Prancūzijos, Ispanijos žvejybos Somalijos, Somalio baseinė. Klausimas buvo toks, kaip mes koordinuojame. Tai na, norėčiau manyti, kad mūsų ryšiai su šiom bendruomenėm e, neblogi yra, ar tai būtų komiam Ispanijoje, ar Prancūzijos žvejybos bendruomenė. Ir uh, e, Nortvudo centre pas mus yra atitinkami atstovai, siekiame užtikrinti atitinkamą uh, e, koordinavimą, mes bendravome kasdienai, pastebėm uh, įtartiną veiklą pateikiame informaciją. Prie Seišelių patruliuoja mūsų orlaiviai, taip pat prie uh, e, Mambasos, kad būtų galima e, stebėti visą regioną, kiek tai įmanoma, tie ryšiai neblogai, tačiau reikia pasakyti, kad laivyno laivai yra išsidėstę labai didelėje vandenino teritorijoje. Ir uh, su turimomis pajėgomis aš negaliu saugoti kiekvieno atskiro laivo, taip, kad nenukentėtų kitos e, sritės. Taip mes kalbame, pateikėme informaciją, siekiame užtikrinti, kad ta informacija, kurią pateikėm tom agentūrom, yra kaip įmanoma tikslesnė. O kaipgi tuomet galima užtikrinti, kad e, Bahreine esančios e, e, pajėgos ją koordinuotų veiklą. Yra šeid grupė kuri renkasi Bahreinė kiekvieną mėnesį. ES yra bendra pirmininkė tos grupės. Ten atstovaujama 22 šalim ir organizacijom iš, Indijų, iš Indijos, Kinijos, Rusijos, CMF, ES. Ten atstovaujama tokiam didelėm struktūrom ir kaip e, MKN Marlo Bahreinė. Ir e, tas forumas taip pat užsiema ir piratavimo e, klausimų. Mes keičiamės mintimis, planais, siekiame koordinuoti savo pajėgų veiklą, siekiant užtikrinti, kad nebūtų visi dislokuoti vienoje vietoje, ar Salaloje, ar prie Mombasos, kad būtų pasiskirstę visame Somalio baseine, mes e, koordinuojame veiklą E, palei visą e, koridorių, siekiame užtikrinti, kad e, patruliavimo orlaivį koordinuotų savo veiklą. Taigi iš tiesų toje zonoje mūsų koordinavimas yra neblogas, tai čia būtų ES NATO, ES CMF, taip iš tiesų tik, tikslai skiriasi. Kaip minėjau, mūsų tikslas yra humanitarinė pagalba, pasaulio maisto programa. Uh, piratų areštas, e, kelio išpoliams iškirtimas ir taip toliau. CMF, aišku, e, turi kitokį e, tikslą, tačiau pajėgos yra visame Indijos vandenyne, taigi galima apsakyti, kad šiai grupė dirba neblogai. Kitas klausimas, kiek laivų iš tiesų niekad nesitiks taip, kad admirolas pasakytų, kad turim pakankamai e, lai, laivų ir 200 e, tūkstančių kvadratinių mylių vandenino. Tikrai negalima su pora laivų e, patruliuoti tokioj zonai. Taigi turime užtikrinti, kad uh, valstybės narės bendradarbiautų, kad visų valstybių e, narių e, kariniai e, atstovai bendradarbiautų, siektų pragmatinių sprendimų, koordinuojant visas turimas pajėgas, kad turėtumėm neblogą paketą. Buvo užduotas klausimas apie veiksmingumo vertinimą. Iš kur aš žinau, ar mes dirbam veiksmingai, ar ne, ne tik tai ratus vandenyną siūlom. Aš galiu pasakyti, kad laivai, draudimo bendrovės, laivų savininkų asociacijos kalbuosi su jais visai žinomai, skaitant ir tunų žvejybos agentūras. Žvėj, Ar tai būtų tarptautinės koridorių pripažinimas, ar geriausio valdymo pripažinimas, maršrutų pripažinimas, tai tikrai visur mūsų vaidmuo svarbus yra, ypač Adeno įlankoje veiklos sėkmė yra akivaizdi, nes užgrobtų laivų skaičius mažėja. Ir žinoma, Somalio uh, baseinė pagrindinis trūkumas yra didelis atstumas. Tai su tuo mums tenka visuomet sus, e, susidurti. Valstybės narės e, iš savo biudžeto finansuoja savo laivus, orlaivius. Mes e, turime e, vadavietį nedidelį biudžetą, 9 milijonai eurų. E, tai yra skirta ir visam ryšio palaikymui, ir Merkuris sistemai internetiniai ir taip toliau. Ir didžiąją išlaudalį vis dėlto dengia valstybės narės. Jei zona būtų desnė, ar kas nors pasikeistų. Su TJO nuolat apie tai kalbamės, nuolat apie tai kalbame su laivybos bendrovėmis ir a, iš tiesų rekomendacijos dėl maršruto visuomet teikiamas atsižvelgiant į tai. Ir, a, Vis dėlto du laivai buvo sulaikyti už mūsų zonos ribų. Uh, dauguma vis dėlto mūsų zonoje. Taigi užuot plėtus zoną ir mažinus pajėgų koncentraciją, reikėtų užtikrinti, kad jau turimoje zonoje veikla būtų atliekama tinkai, tinkamai. Toliau laivų apsaugos daliniai. Kiek tai susijęs su pasaulio maisto programa? Aš tikrai norėčiau, kad būtų dislokuota daugiau kariškių, daugiau kareivių, saugoti pasaulio maisto programos laivus, tai aišku būtų sėkmingiau vis dėlto. Norint tai padaryti, reikia gauti daug leidimų ir pritarimų iš vėliavos valstybių, iš kariškius atsiunčiančių valstybių, reikės derinti, kai bus dislokuojami kariškiai, kokios kovos taisyklės ir tai bus per daug sudėtinga. Kaip sakiau, labai daug laivų iš tokių šalių kaip e, Komorai arba Sierra Leone ir kitos mažos šalis. Labai sunku gauti tokius pritarimus ir leidimus, bet mes tengiamės. Europos Sąjungos ribose, jei identifikuojamas pažeidžiamas laivas, tai tuomet mums žymiai lengviau yra dislokuoti apsaugą tam laivui, bent jau Adeno įlankoje taip yra, todėl kad iš ES leidimus gauti gan paprasta, tai yra mūsų pačių departamentai skyriai, galim tą apsaugą skirti ir tuos laivus apsaugoti. Toliau diskusijos pagrindas, kaip kad dabar vyksta Prancūzijoje, Ispanijoje, pagrindinis diskusijų klausimas yra kaip su tunų žvejyba. Man atrodo, kad yra vis dėlto nacionalinių institucijų klausimas, tai reikia spręsti kartu su jais. Aišku, matėme, kas e, vyksta Amerikos atitinkamose institucijose, buvo užpultas nesenai ir jūtų nužvejojantis laivas ir jie patys priėmė sprendimą dėl to laivo. Tad kiekviena šalis nacionališkai, nacionaliniu lygiu turi priimti sprendimą, na, o mes, aišku, paremsime juos, padėsime ypač tokiam sudėtingam regione kaip Somalio baseinas. Na, tikiuosi, kad atsakiau į pagrindinius užduotus klausimus, jei neprašau juos dar pakartokit, pabandysiu atsakyti. Taip, dėl Somalio žvėjų. Na, taip, kyla klausimas dėl jų gyvybės. Jie daugelis iš jų žvejoja pragyvenimui. Uh, jie yra iš žvėjų kaimelių rytinėje, vakarinėje, rytinėje dalyje. Uh, šiaurinėje dalyje ir jie žvėjoja teritoriniuose vandenyse nedideliais laivais ir Tačiau yra ir tokių laivų, kurie yra iš Jemeno, pavyzdžiui, ar kitų vietų. Ir, na, jei neklystų, kiek žinau, yra užtikrinta, kad ES laivai žvejotų kitoje teritorijoje, nežvejotų tuose dviejose šimtuose kvadratinių kilometrų, kurie yra skiriami Somalio laivams. Tad 200 mylių uh, yra teritorija apibriešta uh, Somalio žvėjams ir na, kiek žinau, yra tos taisyklės laikomasi ir iš esmės turiu pasakyti, kad nemačiau, kad arti pakrantės e, daug kas žvejotų. Gal situacija pasikeitė, bet bent jau aš, na, neturiu tokios informacijos. Porą klausimų dėl OIF ir kito pasiūlymo, kurį minėjote. Taip, OIF E, jam, šiam, šiai operacijai vadovauja amerikiečiai, Bahreinė yra bazė, o CMF apskritai yra dve, dviejopos e, pajėgos. E, vienos pajėgos užsieima piratavimo klausimais, kitos e, šiek tiek kitą mandatą turi. Tačiau šios abi pajėgos yra valdomos, jom komanduojama iš Bahreinė esančio centro Mes su tuo centru bandom taip pat bendradarbiauti. NATO ir CMF iš esmės vykdo bendrą tokį tikslą, nėra skaidomi tie tikslai pagal valstybės, tad mes koordinuojame savo veiksmus. Na, o CMF e, darbas ir veikla susijusi su piratavimu, aišku, yra artima ir mum, mes su jais labai bendradarbiaujame piratavimo klausimais. Ir man atrodo, kad kol kas pasiteisina toks bendradarbiavimas. Ir man atrodo, kad tai tikrai yra didžiulių organizacijų privalumas tokių kaip CMF, NATO, todėl kad tos didelės organizacijos atsineša savo didžiulę patirtį į tokias bendras operacijas ir tikrai kartu galim nuveikti daugiau nei, pavyzdžiui, atskirai dislokuodami savo pajėgas, galime geriau keistis informaciją ir tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Dėkui, ponia kontradmirolė. Kita serija klausimų. Ponas Eleor, prašau. ponė, vice, ponė kontradmirolė. Aš ir mes čia esame išrinkti asmenys, deputatai. Mes supratome, ką jūs turėjote omenyje. Jūs kalbėjote apie ryšio svarbą tarp pilietinės visuomenės ir kariškių. Kalbėjote apie labai aiškius įsipareigojimus ir taisyklės Minėjote Vokietijos vieną iš fregatų, kuri e, bandė sulaikyti piratų laivą. Vienas piratas žuvo šios operacijos metu, jis buvo nušautas. E, tuomet Vokietijos vadavietėje iškilo klausimas, ar reikėjo tos piratus perduoti Kenijai galiausiai buvo nuspręsta juos paleisti. Taigi, ar tos taisyklės yra aiškios? Ar egzistuoja kriterijai, kur būtų aiškiai pasakyta, e, kokiais atvejais piratai turi būti baudžiamai tvarka persikojami ir kokiais atvejais ne. Antra. Žiniasklaida mums dažnai sako, kad Piratavimas yra labai sudėtinga veikla, rafinuota tam tikrų pošių veikla Somalija. Pirmą kartą vykdant e, karinės operacijas yra susidūrėma su tokiamis struktūromis, kaip žvalgybos struktūros ir, ir taip toliau. Žvalgybos struktūros turi padėti mums surinkti labai tikslius duomenys apie tai, kur ir kaip juda vieni ar kiti laivai. Norėčiau paklausti, kokia jūsų darbo dalis yra susijusi su tų faktų analizė. Paskutinis klausimas. Jūs kalbėjote apie sėkmingą operaciją ir manau, kad niekas nedrįstų ginčyti to, jog operacija iš tikrųjų yra sėkminga. E, sveikiname Jūs su tą sėkmingą operaciją, tačiau ateityje, jeigu ES turėtų užbaigti šią savo misiją ir pasitraukti iš regiono, ar Jūs manote, kad e, piratavimas baigtųsi, ar priešingai, ar Jūs manote, kad piratus galime sustabdyti tik tokio pobūdžio operacijomis? Ačiū. Dėkoju. Ačiū, ponė kontradmirolė, už Jūsų paaiškinimus. Aš esu Ispanijos atstovė. Norėčiau pasakyti, kad mums situacija tikrai kelia didelį susirūpinimą. Mes labai suprantame ekipažų šeimų narius. Jūs kalbėjote, kad operacija yra tikrai patenkinama, kad rezultatai vis dėlto buvo įspūdingi, užpolimų sumažėjo, tačiau yra kitokių faktų. Regis piratai su, pri, pri, perprato tos naujus metodus, juos suprato ir perkandomus, taip sakant. Pernai buvo pasirašytas susitarimas, kuris, sakyčiau, yra geras dokumentas, tačiau turime dirbti sparčiau, kad neatsitiktų taip, kad įvykiai mus aplenks. Aš esu žvejybos reikalų komiteto narė. Ir čia yra dalykų, kurie mums rūpi ypatingai. Yra kalbama apie uh, som, prie Somalio krantų žvejojančius um, pažeidžiamus laivus. Ar ta, kokio dydžio yra ta zona didelė ar maža, nes vieni sako taip, kiti kitaip. Kiti kitaip. Ar yra kažkokių priemonių numatytų apsaugoti pažeidžiamus laivus. Aš manau, kad maži laivai dabar yra svarbiausias piratų taikinys. Kaip jūs sakėte, niekas nedrįstų sakyti, kad užtenka turimų resursų e, operacijai vykdyti. Tačiau jūs taip pat sakėte, kad norint veikti efektyviau, jums reikia plėsti e, tą apsaugos zoną ar žvejybos laivai toje zonoje toliau išliktų prioritetas. Ispanija tam pritartų. Bu, pritartų tam, kad Atalantos operacija būtų plėčiama, kad ji būtų efektyvesnė. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas, ponas Lizek. E, ja chciałem zapytać o dwie... Ačiū, pirmininkė. Porą klausimų iš mano pusės. Pirmasis susijęs su tuo, ką sakė ponas Eilė. Kaip vertinate dabar turimus skaičius ir pažangą e, iš piratų pusės? Kaip jūs tai vertintumėt? Gal galėtumėt taip pat pabandyti įvertinti istorinę prasme, ar jų turimi ištekliai ir laivai ir jų skaičius mažėja, didėja, nes jau buvo minėta, kad išpolių skaičius mažėja. Gal piratai tiesiog strategiškai ir taktiškai bando kuriam laikui šiek tiek pabūti ramiai, mažiau veiklos vykdyti, kad, na, nukreiptų mūsų dėmesį. Dar vienas klausimas. Nežinau, galbūt jį reikėtų užduoti politikui, o ne kariškiui, bet vis dėlto noriu paklausti. Na, panašu, kad mes iš esmės e, simptomus gydome lygos, tai yra jau pačią lygą jos pasiekmes, o ne tai, kas ją sukelia. E, gal jūs galėtumėt pasakyti, ką reikėtų daryti, kad e, iš esmės iš šaknų pakirstume piratavimo reiškinį. Juk galiausiai turėsime ieškoti sprendimo, juk galiausiai turėsime išvesti savo laivus iš tos teritorijos iki begalybės, tenai būti negalėsime. Kažkaip reikės šį klausimą spręsti. Tad ką galėtumėm padaryti, fiziškai padaryti? Ačiū, ponai Galtieri. Ačiū kontradmirolė, taip pat norėčiau Jums padėkoti už informaciją. Manau, kad Atalanta operacijos rezultatai puikus. Gal galėtumėte daugiau informacijos pateikti apie tai, ką jau minėjote. Jūs sakėte, kad piratavimas kaip fenomenas keičiasi keičiasi tiek geografinė jo vieta, tiek, nes išpoliai perkeliami labiau į pietus. Taip pat sakėte, kad keičiasi ir pats pobūdis piratavimo. Dabar e, jau piratai užsijama ir prekyba žmonėmis. Tad man kėla klausimas, ar mes vis dar kalbam apie tuos pačius žmonės, tuos pačius piratus ir jie tiesiog perina dirbti, sakykime, iš vienos vietos į kitą ir keičia savo veiklos pobūdį, ar tai jau yra kiti žmonės. Na, o dar dėl prekybos žmonėmis noriu paklausti, kokios apimtis yra tos prekybos žmonėmis, žmonių pervežimo. Uh, Taip pat dar norėčiau išgirsti, kaip jūs manote, kas nulėmė šiuos pasikeitimus, kodėl keičiasi piratavimas. Ar iš esmės galime sakyti, kad taip yra dėl to, jog buvo pritaikytos labai veiksmingos kovos su piratavimu priemonės, ar yra kažkokių kitų priežasčių, galbūt vidinių priežasčių, labiau susijusi su paties Somalio padėtimi arba regiono padėtimi. Taip pat gal galėtumėt pasakyti, kaip jūsų nuomonė galėtumėm apskritai spręsti šį piratavimo klausimą ir ar iš vis galime panaikinti, išnaikinti piratavimą. Na taip, aš suprantu, kad jūs turbūt nenorėsite kalbėti apie tai, jog yra kažkokia grėsmė, apie tai, kad na, misija nebepajėgs sėkmingai kovoti su piratavimu, ji bus išplėsta į dar platesnę teritoriją, neužteks resursų ir taip toliau, bet gal galite apie tai pakalbėti. Taip pat norėčiau paklausti, ką manote apie pasiūlymą, kad reikia labiau veiksmingesnio tiesioginio ES įsipareigojimo per, pavyzdžiui, ESGP misiją. Dėkuoju, ponia Brantman, ir po to suteiksiu žodį kontradmirolui. Dėkuoju, porą klausimų, nes vienas jau buvo ką tik užduotas apie saugumo pajėgų mokymus, sausumos misiją. Tad norėčiau paklausti, kodėl vis dėlto laivai nesiregistruoja pas jūs? Man, man labai įdomu, kodėl taip yra. E, kaip su to kovoti. Norėčiau išgirsti, dėl kokių priežasčių taip yra. Taip pat norėčiau paklausti apie susitarimą tarp ES ir Seišelų Respublikos dėl piratų perdavimo Seišelų salom. Kol kas jie būdavo perdodami tik tai į Keniją teismo tikslais, e, na, o dabar jau Seišelų teisminė sistema bus šiek tiek pakoreguota, patobulinta, ten taip pat dirbs ir ES stabilumo priemonės ekspertai ir man um, įdomu, ar pasirašytas e, sustiprinto bendradarbiavimo susitarimas. Taip pat norėčiau paklausti, ar tai yra teikiamas žingsnis ir kaip Seišelose bus užtikrinta, kad yra gerbama žmogaus teisės, teisės viršenybės principai ir kaip jūsų nuomonė tai atsilieps jūsų misijačių. Amiral Vous avez la parole. Uh, well, thank you for... Kontradmirolė, žodis jums. Ačiū už uh, labai vertingus klausimus. Porą temų teisė. Tarptautinė teisė viena iš tų temų. Mm, jau girdėjome tai, kai kalba apie uh, Vokietijos fregatai anksčiau, na, o kalbant apie, apie uh, piratų persekiojimą. Uh, Niekas labiau nenuvilia manęs ar mano, mano laivų, mano uh, jūrininkų, jeigu netoli Somalio uh, krantų randame valtį su amunicija, su kopiečiamis. Ir uh, galima sakyti, kad uh, kėsinamasi yra vykdyti piratavimą, dar ten neįvykdyta yra ir uh, pagal tarptautinę jūrų konvenciją tai yra nusikaltimas. Ir kalbant apie valstybės, tai yra perkelta į nacionalinę teisę, o kalbant apie perkelimo sutarimus su Kenija, e, tai išvalis mes turime laikytis to šalies teisinės uh, E, sistemos, ją gerbti, kadangi dirbame na, su jie ir dėl to kartais piratai arba įtariami piratai yra paleidžiami. ES dirba su Kenijos valdžios institucijomis, siekiant išsiaiškinti, kad būtų galima padaryti ateityje, tačiau vis dėlto tai yra jų, e, jų įstatymai, jų gyvenimas. Na, kalbant apie piratavimo kontrolę, na, e, galima pasakyti, kad padėtis E, gerėja, e, padėtis pasikeitusi nuo to, kas buvo anksčiau, kalbame su e, pilietinės valdžios institucijomis ir mes iš tiesų siekiame neatsilikti nuo besikeičiančios taktikos. Kaip sakiau, ką matėme Somalio baseinė, tai keičiasi ir turime tai reaguoti atitinkamai ir galbūt to klausimu ir tiek. Uh, Ar galima uh, užtikrinti sėkmę ateityje, jeigu ES pakeistų savo pajėgas? Gerbiami nariai minėjo porą dalykų, vienas iš jų rekonstrukcija ir uh, kokie uh, čia simptomai yra, kai tiesiog yra nevilties ištikti žmonės Somalijoje, kurie nori e, praturtėti labai greitai, kartais išpirkos labai didelės yra. Uh, ir e, e, sprendimai turi būti atitinkami ateityje, juos turi siūlyti kur kas labiau už mane patyrę žmonės ir galite e, tikrai pasitikėti mumis, kad visos agentūros bus, bus įtrauktos, tai bus ir Europos Sąjunga, ir, ir kitos organizacijos. Ir Tikimės, kad jos sėkmingai įsitrauks ko, į kovą su piratavimu. Dėl teritorijos. Na, žinoma, aš labai jautriai reaguoju į tuos tokius atvejus, kai laivai yra sulaikomi, sulaikomi už teritorijos mūsų ribų. Uh, ir prie Madagaskaro krantų buvo <clears throat> užkoptas e, laivas. Ir e, aišku, jeigu zona būtų plečiama, reikėtų daugiau e, laivų, ar, ar bus daugiau tų laivų, tai tai reikėtų aiškintis perkiminės laivybos komitete, taigi tuo aspektu reikėtų padirbėti. Na, o kalbant apie užbrauktus žvejybos uh, E, laivus. Reikėtų pagalvoti apie tą sudėtingumą Lakrano atveju. E, tuo atveju e, šiais metais buvo du Egipto laivai ir aštuntaisiais metais užbraukti laivai visi buvo prekybiniai laivai. Taigi tik taikinys Somalio baseinė iš esmės yra prekybiniai laivai. Uh, koks e, būtų e, sprendimas. Visų pirma, tai turėtų prasidėti nuo sausumos. Mes dirbame su bendruomenė, e, bandome dalintis geriausią praktiką. Ir žinoma, mano pajėgos turi labai daug uždu, užduočių, tačiau stengiamės teikti kaip įmanoma paramos visom bendruomenėm, ar tai būtų Somalio baseino žvejybos bendruomenė, ar tai būtų prekybiniai laivai. Na, o kalbant apie skaičius, istorinės tendencijos, kokios būtų nebejotina, kad e, Adeno e, įlanka, kaip sakiau, buvo gana rami, tai nereiškia, kad turėtumėm atsipalaiduoti. Tačiau tie asmenės taktika keičia, ką matėm anksčiau, kaip jau minėjau, kad būdavo bėgama į, į Jemeną, nelegalus migratai vykdavo, būdavo nelegaliai vežami e, žmonės ir uh, ir, ir būdavo vykdama, tai vykdama, vykstama į Somalį per Adeną įlanką ir tai vyksta nuolatos. Judama pirmyn atgal, mes turime užtikrinti, kad būtų geri ryšiai su jungtinių tautų pabėgėlių reikalų komisaru ir per komisarą mes galime bendrauti su Jemeno ir Somalio valdžios institucijomis. Ir jei susidarytų humanitarinės situacijos, kai uh, E, žmonės yra e, atviroje jūroje, tai aišku, mes turėtumėm teikti paramą pagal tarptautinę e, gyvybės saugumo jūroje konvenciją. Ir reikėtų pasakyti, kad Somalija gyvenimas nėra labai e, laimingas ir mes turėtumėm e, iš tiesų prisidėti prie to, kad ten gyvenimo sąlygos būtų atkariamos. Ar galima žvalgybinė informacija? E, nemanau, kad iš mūsų bendruomenės gaunama ta informacija yra. Adeno įlanka yra gan siaura ir iš Rudonosios jūros nelabai yra kitų kelių papulti į Indijos vandenyną. Tai laivų koordinatės yra gana, gana gerai žinomas ir kaip tik tai todėl aš e, ir norėčiau, kad būtų palaikomas ryšys tarp karinių e, pajėgų, prekybinių laivų ir taip toliau. Dėl ryšių tarp e, Atlantos operacijos ir vidinių pasikeitimų Somalyje. Na, kalbant apie talentos veiksmingumą to požiūriu, NATO deda daug e, pajėgų ir Japonija, ir Rusija, ir visos e, tos e, agentūros įsijungusios kleidžia tą pačią žinią. Ir Puntland suteikiami mums įgaliojimai veikti yra, Puntlandas jau taip pat labiau domėsi na, tą veiklą. Taigi abi pusės įsijungia ir tas atsiranda jau, čia atsiranda ir papildomumo efektas. Tad manyčiau, kad e, tai yra teigiamas poslinkis, o kuria linkme eisime ateityje, apie tai turbūt galėsite kalbėti 4.30, e, e, kai prasidės kita diskusija, kai bus numatyta pagal SGP, čia jau būtų ne mano sritis. mūsų dialogas su didelėm bendromėm. Tai nėra pelor, šelas. Iš tiesų problemos kyla su smulkesniem bendrovėm. Jos įsivaizduoja, kad tai joms kainuos daugiau. Taip pat yra galvojama, kad komerciniams jų interesams bus pakenkta. Taigi Tų priežasčių yra labai daug, kodėl nesiregistruoja tos įmonės. Tarkim, e, gali draudimo bendrovės jų nedrausti, jeigu, jeigu jie užsiregistruos ir taip toliau. Ir e, norėčiau pabrėžti, kad tai yra smulkesnės bendrovės, kurios nesiregistruoja e, mūsų centre. Tačiau mes darbą tęsime, na, o kalbant apie Seišelius ir, ir Keniją, kalbant apie žmogaus teisės, ES labai aiškiai savo poziciją yra pareiškisi, kad kad, kad padėtų Seišelio ir Kenijos valdžios institucijom, kad būtų uh, ir, ir ištekliai. Ir kaip galite įsivaizduoti, tai yra stebima ir mūsų uh, Ir dėl tų visų priežasčių galbūt, e, gal, galbūt ir galėčiau apibendrinti savo kalbą tai po trijų mėnesių tikrai negalėsiu pasakyti, kad piratavimui padarytas galas, nes iš tiesų Somalio baseine piratavimas tęsis dar gana ilgai. Uh, Tai nesvarbu, ar aš vadovaučiau kariniai operacijai, ar tai būtų, tarkim, e, žvejybos laivynas ar priekybos laivynas, svarbu yra, kad visi išgirstų rekomendacijas dėl to, kur yra pavojus, kokius maršrutus reikėtų rinktis ir iš tiesų labai svarbu imtis visų atsargumo priemonių, kad uh, užkirstumėm kelią pavojui. Uh, ir tuomet galėsime tikėtis, kad piratavimo mastai sumažės. Dėkui. Pane admirolė, ačiū už jūsų atvykimą į posėdį, už atsakymus į klausimus. Tačiau prieš jums išvykstant, norėčiau paklausti, ar ponas Sivinkas Simpsonas ir ponas Kadek norėtų ko nors paklausti, nes mes kartu rengėm šias diskusijas. Prašom, kolegos. Ačiū pirmininkė, Aš taip pat norėčiau padėkoti kontradmirolui Hudsonui už pranešimą, už atsakymus ir e, norėčiau pakartoti, ką minėjau pirmą. Jei jis mano, kad mes galėtumėm ko nors e, padėti e, bendravime su prekybiniu laivynu, tai, tai mes tikrai padarysime viską, ką galim ir konkrečiai aišku, e, turėtumėm siekti, kad priekybos lais, laivai registruotųsi jūsų centre, tai turbūt ir, ir jūsų darbas būtų lengvesnis ir e, jūra taptų saugesnė. Oui, merci, monsieur le président. Rapidement, d'abord. Ponas Kadek, ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau ir aš patiekoti e, kontradmirolui Hudsonui už paaiškinimus ir komentarus. Manau, kad diskusijos buvo tikrai įdomios ir būtinos. Kalbant apie žvejybos laivus, aš supratau, kad koordinavimas tarp atskirų pajėgų yra svarbus dalykas, visi tą paminėjom, kalbėjom apie skirą šalis, ypač Prancūziją ir Ispaniją, kurios turi didžiausias pajėgas ginti savo laivams. Mes kalbėjom apie tai, kad plotas, kurį reikia apsaugoti, yra didžiulis ir vien tik Atalantos dėka nepavyks to padaryti. Tačiau turiu, tikrų, turiu tam tikrą labai konkretų prašymą ir čia prisijungiu prie to, ką kalbėjo Kolegi, ar galima įsivaizduoti, kad žvejybos laivai būtų aiškiai identifikuojami, kur jie yra žvejybos zonose, kokio pažeidžiamumo jie yra. Tai yra labai konkretus klausimas ir mančiau, kad žvejybos laivai turėtų būti identifikuojami kaip ypač pažeidžiami laivai. Ar tai būtų įmanoma? Dėkui. We'll continue, we'll continue Na be abejo, tęsim dialogą su jūsų komitetu, dirbsim šiuo klausimu. Tikrai Džiaugčiausi, e, jei jūsų komitetas pareikštų norą atvykti į Nortvudą, į mūsų vadavietę, pasižiūrėti vietoje, kaip mes dirbame e, ir tikrai džiaugtumėmės, jei pareikštumėt norą atvykti ir mes jūs mielai priimtumėm. Ačiū ponui kontratmirolui. Po poros minučių pereisime prie problemos pačios esmės. Norėčiau paprašyti E, poros pereinamųjų minučių, kad galėtume sutikti kitą mūsų posėdžio svečią. O jums, ponė admirolė, didelis ačiū už dalyvavimą posėdėje.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 close, yeah. just to say where we, where we are. Bien, chers collègues, nous. Gerbiami kolegos. Tema dabar bus platesnė. Kalbėsime vis dar apie Somalį, tik šiek tiek plačiau. Kalbėsime, suprantama, ir apie piratavimo problemą ir grėsmę, tačiau e, taip pat, kalbam apie Somaliją, turime, mylėti, turime minėti ir nestabilumą, nestabilę situaciją ir to sukeliamus reiškinius. Buvo keliamas klausimas taryboje, ar reikia vykdyti gynybos operacijas remiant federalinę Somalio vyriausybę kalbėsime šią temą šiandien, o dabar pirmiausia norėčiau suteikti žodį ponui Arcel. Jis yra pirmininkaujančios valstybės atstovas COPS struktūroje, paskui kalbės uh, Javiero Solanos asmeninis atstovas uh, generolas Pierre Michel Juana ir paskui kalbės ponas Mur. Pone Arcel, jums pirmiausia žodis. So and, and of... Ačiū. Dėkuoju, kad pakvietėt atvykti į pakomitečio posėdį. Taip pat sveikinu ir už tai, kad taip gerai suplanavote diskusijas, jos tikrai labai savalaikės, nes rytoj gynybos ministrai šį klausimą taip pat aptarinės. Kalbant apie Somalį, akivaizdu, kad yra aiškus ryšys tarp šios diskusijos ir prieš tai vykusios, kai kalbėjom apie Atalanto operaciją ir kovą su piratavimu. Kaip sakė kontradmirolas, jei galim ką nors gero nuveikti, siekdami užtikrinti stabilumą Somalyje, tai akivaizdu įtakos ir pačią misiją, teigiamai įtakos visą misiją. Mm, reiktų pakalbėti apie dabartinę padėtį, dabartinę situaciją, ką ES toliau turėtų nuveikti Somaliją ir akivaizdu, kad reikia kalbėti apie platesnius dalykus, neužtenka kalbėti vien apie kovą su piratavimu. Pastarosius keletą mėnesių aiškiai matome, kad susiklostė tokia situacija, kai Somalija yra perinamojo laikotarpio vyriausybė, su kuria būtina dirbti, reikia mūsų paramos tam, kad jie išsilaikytų, kad galėtų dirbti toliau. Kalbant apie taryboje vykstančias diskusijas, priminsiu, kad donorų konferencija vyko praeitą balandį, tai buvo labai svarbus toks atspirties taškas ir per tą konferenciją, taip pat per vėlesnės diskusijas, mm, tapo akivaizdu, jog ES mano, kad reikia imtis konkrečių veiksmų. Mm, kiti tarptautiniai veikėjai taip pat laikos tokios nuomonės. ES dalyvauja amisom misijoje, savo atstovus ten turime vietoje jau kurį laiką. Taip pat panašios nuomonės laikosi ir jungtinės tautos bei JAF. Jie irgi yra suinteresuoti dirbti kartu Pirmas žingsnis žengtas po balandžio donorų konferencijos buvo tarybos išvadų dokumentas patvirtintas praeitą Liepą. Galima sakyti, tai buvo lik ir tam tikras misijos pareiškimas, e, ką ES ketina pasiekti e, Somalio atžvilgių Tarybos išvadų dokumentas iš esmės dar kartą patvirtino, kad norime imtis veiksmų, norime dirbti kartu su partneriais ir norime imtis kiek galima skubesnių veiksmų. Taip pat tame dokumente buvo aiškiai pasakyta, jog ES ir visa tarptautinė bendruomenė savo tikslų pasieks tik taikydami išsamų visapusišką požiūrį, spręsdami daugelį klausimų vienu metu. Tarybos išvados Liepos mėnesį buvo parengtos, kaip sakiau, vėliau buvo parengtas misijos dokumentas, kurį parengė taryba, tarybos sekretorijatas, taip pat komisija, dirbdami kartu ir su generolu Juan. Ir tas dokumentas e, yra dokumentas, kuriame mes išdėstėme savo bendras idėjas ir tas Mes taip pat vykome ir į tyriamąją misiją, į vietą, kuri tikrai pasiteisino, nes mes vietoje rinkom informaciją prieš priimant galutinį sprendimą ES sprendimą. Tai buvo misija, kurios metu labai atvirai padiskutavome su visais partneriais, taip pat palyginom savo idėjas, pažiūrėjom, ką galime nuveikti. Kaip žinote, ES ir taip jau aktyviai veikia Somalija. Esame didžiausia donorė teikiant humanitarnę pagalbą Taip pat dirbame ir tarptautinėje kontaktų grupėje. Taip pat teikiame ir finansinę pagalbą Amisom misijai, kuri veikia vietoje. Kalbant apie tolesnę veiklą, Reikia konkrečiai pakalbėti apie saugumo klausimus ir ką realiai galime nuveikti, kad užtikrintumėm geresnį stabilumą ir saugumą Somalija. Na, viena vertus, akivaizdu, kad reikėmti skubių veiksmų, kita vertus, turime veikti ryštingai ir konkrečiai, nes jeigu imsimės neteisingų veiksmų, mes e, prarasime lėšas, Taip pat galbūt net pasieksim visiškai priešingų rezultatų nei tikėtasi. Kaip sakiau, rytoj gynybos ministrai svarstys visus šios klausimus, bus priimti svarbus sprendimai dėl ateities, dėl planavimo, galimos Somalio saugumo pajėgų mokymo misijos Ir iš esmės šiandien jau matome, kad yra valios primti konkrečius sprendimus ir jie turbūt bus primti rytoj. Ir tie sprendimai leis sustiprinti mūsų veiksmus, gerinti planavimą, numatyti geresnės galimybės ateityje dirbti glaudžiau su partneriais ir pasiekti gerų sėkmingų rezultatų. Vis dėlto reikia aiškiai e, priminti, kad šiuo metu bet koks primamas sprendimas dar nereiškia, kad tikrai bus ESGP konkreti misija. Tačiau vienai par kitaip stengsime užtikrinti, kad būtų geresnė prieiga prie informacijos, kad išsiaiškintumėm, kokie yra visų suinteresuotų šalių įsipareigojimai Viena vertus, tokių aiškių įsipareigojimų reikia dėl TFD, išsiaiškinti, kokia bus mūsų partnerių, koks bus partnerių vaidmuo mokymų misijoje. Taip pat reikės išsiaiškinti, kokia atsakomybė teks apmokytiem Somalio pareigūnam, ar jie e, galės kurti platesnės saugumo struktūras. Tad reikia įsipareigojimų ir iš jų pusės. Taip pat reikėtų konkrečiau padiskutuoti ir su Afrikos sąjungos atstovais apie amisom, tai yra koks bus amisom vaidmuo tuose galimuose mokymo, mokymuose ir toje misijoje, nes amisom pajėgos yra vietoje, todėl tikrai būtų visai nelogiška, jei mes apmokytumėm Somalio uh, kareivius, nebūdami įsitikinę, ar tie kareiviai vėliau bus įtraukti į platesnę struktūrą, kuri dirba kartu su pereinamojo laikotarpio vyriausybė ir dėl to mums reikia diskutuoti su Amisom dar porą dalykų, kalbant apie tą platesnį politinį kontekstą ir TFG vaidmenį. Jungtinis saugumo komitetas veikia, koordinuoja veiksmus iš Nairobio ir ten beje šiandien susitinka tarptautinės bendruomenės atstovai. Ir būtent šis centras, ši grupė ir toliau bus labai svarbi, dirbant kartu su TFGS, kuriant tą platesnį supratimą ir stengiantis geriau įvertinti vyriausybės, su kuria dirbsime, ryštą ir įsipareigojimus. Dar svarbus vienas e, įvykis, kuris greitai bus, tai yra pirmieji rezultatai atliekant saugumo sektoriaus vertinimą, jį atlieka jungtinės tautos ir tikimės, kad tas vertinimas padės geriau suprasti saugumo sektoriaus padėti vietoje, jo poreikius, taip pat padės apsispręsti dėl to, kokiu veiksmu reikimtis ateityje paskirstant geriau vaidmenis tarp tautinės bendruomenės atstovų. Taip pat galėsime geriau išsiaiškinti, kaip toliau turime planuoti tuos galimus mokymus ir žiūrėsime, kaip, e, kaip geriausia viską suplanuoti. Na, kol kas būtų tiek iš, iš mano pusės, iš pirmininkaujančios šalies pusės, taip galėčiau pristatyti dabartinę padėtį. Kaip sakiau, mes tikrai imamės konkrečių veiksmų, bet kol kas dar oficialių sprendimų nėra priimta. Situacija labai sudėtinga, turime elgtis atsargiai, tačiau taip pat turime ir paskubėti, atsižvelgianti tai, kokia yra dabartinė padėtis. Ačiū, ponia Arcel. Generolė Žona. Jūs, ko gero, taip pat ruošiatės mus apšviesti dėl situacijos, saugumo situacijos ir regiono saugumo situacijos ir Somalio. Nežinau, sako generolas Žona, ar jūs ko nors naujo, ar jums ko nors naujo be pasakysiu, nes žinot, kokia sudėtinga yra situacija. Pasak, papasakosiu šiek tiek apie bendrą kontekstą, kuriam susiklošius tenka dirbti. Norime mes to Ar ne, turime dalyvauti šiame reikale? Turime mokyti Somalio kareivius, jeigu mes to nedarysim, darys kažkas kitas. Tad šiuo požiūriu nėra čia ko krimstis ar kelti klausimus, reikia tai daryti ar ne. Turime pasakyti, kad veikia darbo grupė, kuri vertina Somalio saugumo sistemą. Tas vertinimas vyksta savanoriškų pagrindų, tai vyksta jų, dirbant jungtinėms tautoms, jungtinėms valstijoms, tame darbe dalyvauja taip pat ES ekspertai. Ir tikslas yra kartu somaliečiais išsiaiškinti, kokia yra jų šalies saugumo sistema. Egzistuoja, aišku, kariuomenė, jeigu ją galima taip vadinti. Egzistuoja muitinės kontrolės sistema, egzistuoja e, kalėjimų sistema, e, e, taip pat yra užtikrintas finansavimas saugumui užtikrinti. Taigi porą mėnesių tas darbas vyksta. Jau tris mėnesius, sako kalbėtojas. Ir dabar sakoma, kad lapkričio pabaigoje mes gausime to studijos, to tyrimo išvadas. Taigi, pirmą kartą buvo atliktas toks darbas, sakyčiau, protingai atliktas, kadangi buvo atsižvelgiama į labai platų saugumo sistemos spektrą. Galiausiai Somalio administracijos struktūros buvo įtrauktos į šį tyrimą, jos dalyvauja šiame tyrime ir turi galimybę pateikti savo nuomonę. Aš esu dalyvavęs posėdžiuose, kur buvo pristatyta, koks darbas buvo atliktas. Regis tuose posėdžiuose tenka matyti Somalio policijos vadovus, žvalgybos struktūrų vadovus, e, pagrindinės vatavietės atstovus, e, teisingumo ministrą ar, ar gynybos ministrą. Na, tie asmenys dalyvauja tuose posėdžiuose ir galima manyti, kad Somalis pagaliau yra pasiryžęs perimti savo, į savo ranką saugumo užtikrinimą. Ten galima susitikti ir kitų partnerių, ne tik institucinių, galima sutikti pilietinės visuomenės atstovų, Somalio atstovų, nevyriausybinių organizacijų atstovų, tarptautinių nevyriausybinių organizacijų atstovų ir panašiai. Tad galima pamanyti, jog tada, kai tas darbas baigsis, pagaliausiai, e, pagaliau atsiras projektas Ir galime daryti prielaidą, kad Somalio administracija supras, kas ir kaip. Maničiau, kad rekomendacijos bus priimtos palankiai. Ir tada galima daryti prielaidą, kad Somalio administracija nesugaiš penlik daug laiko toms išvadoms priimti. Svarbu yra, kad tos išvados būtų išanalizuotos ir kad būtų dirbama taip, kad būtų sukurtos policijos pajėgos, muitinės pajėgos, e, e, teisingumo visa sistema, penitencinių įstaigų sistema ir panašiai. ES dalyvauja atliekant, kaip jau sakiau, tą vertinimo misiją. Tuo pat metu yra domimasi tomis atskiromis rekomendacijomis susijusiamis su Somalio armija, policijos pajėgomis, e, teisingumo sistema Somalija ir panašiai. Tie tokie dar pradiniai informacijos gabalai yra labai vertingi ir jų pagrindu yra prasidėjęs tam tikras darbas. Nekalbėsiu apie Europos komisijos atliekamą darbą, nes jos atsovas pats galės tai papasakoti. Tačiau prieš kurį laiką e, Europos komisija pradėjo dirbti policijos klausimų ir tas darbas jau vyksta. Čia dar reikia paminėti ir tai, ką reikia daryti, kad išnyktų piratavimo priežastys. Reikėtų siūlyti sistemą, kad, pavyzdžiui, būtų siūlomos kažkokios valstybės pajėgos. E, Somalija ta struktūra turėtų apimti reikiamus finansinius išteklius ir struktūras, valstybinės struktūras, kurios užtikrintų pakrantės apsaugą Somalija. E, kariškiai savo darbą jau pradėjo, Šalis dirba dvi šalių pagrindų kai kurios valstybės narės. Pavyzdžiui, Džibutija veikia Prancūzija, kitos valstybės taip pat mokė karininkus. Afrikos sąjungos valstybės taip pat įsitraukė į, ša, į šį darbą. Uganda, pavyzdžiui, daugiau negu vieną Somalio armijos batalioną yra parengusi ir pasirengusi yra Kampaloje formuoti dar vieną batalioną. Taigi, projektas susijęs su saugumo pajėgų e, kūrimu vyksta E, svarbu yra išsiaiškinti, ar atitinka tai tos vertinimo misijos dvasia, kiek nors. E, Somalisgi norėtų sukurti labai tvirtas pajėgas, turėti oro pajėgas, artilerijos pajėgos ir panašiai. Tačiau čia yra Somalio problema, o mums reikia suformuoti labai aiškę struktūrą, batalioną, du, kurie, kurių pasvarbiausia funkcija būtų saugumo užtikrinimas. Amisum Tai yra ta misija, kuri atliko labai didelį darbą, rengė mokymo programą, e, rengdama saugumo paėgą. Šitą programą buvo vykdoma Nairobije, buvo bendradarbiaujama su Britų karininkais. Ši mokymo programa e, buvo tokia, kokia yra, visada galima kelti klausimus, ar reikia kalbėti apie reglamentą 7 valandas užsiemimo metu ar ne, tačiau uh, vis dėlto darbas vyko ir amisom rekomendacijos turi būti vertingos, jas svarbu atsižvelgti, jeigu bus daroma kažkas toliau. Afrikos Sąjungos valstybės, kaip jau sakiau, taip pat prie tos misijos yra prisidėjusios. Svarbu, kad visos mokymo misijos, kurios vyksta dvi šalių pagrindų, būtų rengiamos pagal tą patį modelį, kad mokymo programa visais atvejais būtų ta pati, kad visa ta mokymo programa visais atvejais būtų nuosekli. E, pirmieji sprendimai bus priimti rytoj, ko gero, kai susitiks e, kompetentingi atstovai šio klausimu aptarti. Planavimo darbas vyks toliau, kad būtų galima išsiaiškinti, kaip rekomendacijas įgyvendinti. Buvo atlikta, kaip jau sakiau, vertinimo misija, kuri apimė visą regioną. Mes sustikome su visomis valstybėmis, kurias palėtė Somalio krizė - Etijopija, Kenija, praeitą savaitę buvau Ugandoje, džib, su Džibučiu taip pat susitikom, su Džibučiu atstovais, su Egipto atstovais. Eritrėjoje, Asmaroje lankėmės praeitą savaitę. Taip pat buvome nuvykę ir į Somalį. Turėjom progą pakalbėti su žmonėmis, sustikome su tarptautinių organizacijų atstovais, kurie sprendžia šį klausimą, su jungtinių tautų, Afrikos sąjungos atstovais ir įvairiomis agentūromis jų, kurios bazuojasi Nairobija, su Arabų lygos atstovais, lygad atstovais. Diskutavome, kad galėtume išklausyti jų nuomonę. Ir ką galima pasakyti? Daugmaž visi mano, kad pereinamoji Somalio vyriausybė nėra pati geriausia, kokia kokios galima būtų tikėtis, tačiau ji egzistuoja, tokia yra, kitos vyriausybės nėra, tad teks dirbti su tuo, su tokia vyriausybė, kokią Somalį šiuo metu turi. Antra, visi pripažįsta, kad Amisom Somalija e, atlieka patenkinamą darbą. Tačiau atsižvelgiant į turimas priemonės ir atsižvelgiant į tai, kad į Somalį niekas pernelyg nesiveržia, nemanyčiau, kad verta labai kritiškai atsiliepti apie tai, kas yra daroma. Galiausiai visi sutarė dėl to, kad reikia Somalio saugumo pajėgoms e, paramą suteikti, nes Somalio pajėgos saugumo kontroliuoja keletą kvartalų padoriai, reikėtų toms pajėgoms pagelbėti. E, reikėtų taip pat padėti atstatyti šalį ir išvaduoti žmonės nuo to nuolatinio rūpešio, kuriame jie gyvena, nes ryte atsikelia, jie nežino, ar vakare dar bus gyvi, ar jie nežus. Reikėtų vyriausybei suteikti tą šansą dirbti, atlikti tinkamą darbą ir kad jie galėtų būti, vyriausybės nariai galėtų būti ramus dėl savo gyvybės. Lankiausi Eritrėjoje praeitą savaitę, aš jau jums sakiau tai. Ta šalis labai griežtai vertina Somalį. Mus priėmė šalies prezidentas, praleidom 2 valandas ir 15 minučių su juo. Žmogus tikrai norėjo su mumis e, kalbėtis, nes jis taip ir nepriėmė Junktinių valstybių ambasadorių, visą laiką praleido diskutuodamas su mumis. Na, kaip ten bebūtų, jis pripažino, kad pereinamoji vyriausybė yra tikrai labai prasta, tačiau vis tik reikėtų ateityje e, diskutuoti su ta vyriausybė. Praeitą savaitę, be kita ko, vadovas tvirtino nu, Eritrijos, kad reikėtų tą vyriausybę išvykti iš šalies. Su mums kalbėdamas taip nebesakė. Tačiau jis amisom e, veiksmus kritikavo ir sakė, kad paskui kad nėra priežasčių amisom misiją nutraukti. Jis tik tai sakė, kad reikėtų, kad nešališkesnė būtų šita misija. Nes kasdien sproginėja užminuoti automobiliai ir jis kalbėjo apie tai, kad saugumo problemos tebelieka didžiulės. Na ir po pokalbio mes manome, kad atsirado tam tikrų bendrų sąlyčio taškų ir kad atsiranda galimybių pradėti dirbti. Nes, kaip aš jau sakiau, jeigu mes patys neveiksime, veiks kažkas kitas. Uganda sakė, kad jų atstovai liktų Somalija tiek laiko, kiek reikės ir kad jie prisima įsipareigojimą remti Somalio saugumo paėgas mokymos rytyje. Jie paraidžiui taiko tą programą, kurią pateikė Amisom, kurią jums minėjau. Jie atsižvelgia į tai, jog yra būtina tinkamai atrinkti žmonės, ir prieš išvykstantiems iš Mogadišo jie turi būti tinkamai parengti. Paskui užtikrinamas jiems yra saugus grįžimas į Somalį, kad jie galėtų veikti tam tikroje nuosekliai sudarytoje struktūroje, kur jie galėtų tinkamai dirbti, kad galėtų gauti nuolatos jiems priklausantį atlyginimą ir kad na, jiems reikia, kad jie būtų prižiūrimi. Manau, yra du, dvi galimybės. Arba leidžiame uh, Ugandai veikti vienai, kuri padarys darbą taip, kaip jai atrodo, remiant kitiems, galbūt parems amerikiečiai, gal kažkas kitas, arba kitas variantas, mes e, dirbsime kartu su jais už Somalio ribų remdami mokymus ir manyčiau, tai būtų geresnis sprendimas. Reikėtų geriau pasirinkti tas mokymo nišas, kurios labiau atitinka žmogaus teisų tam tikrus principus ir aspektus. Ar visa tai pavyks? Nežinau. Jeigu pereinamoji vyriausybė turėtų e, galimybių susitvarkyti pati, jei ko gero ir mūsų nereikėtų. Tačiau sėkmės garantuoti negalima, bet jeigu nedarysime nieko, galbūt vis tiek turėtume žinoti, kad nieks į gerą nepasikeis. Norėčiau pasakyti, kad yra reiškiamas dar vienas susirūpinimas. Perinamosios vyriausybės saugumą Mogadišė užtikrina padaliniai, kurie anksčiau yra buvę nusiteikę prieš vyriausybę. Jei vadovauja, tai, tiems būriams vadovauja buvusiai karo lauko vadai. Jie užtikrina vyriausybės narių saugumą. Ugandos atstovai jau dirba šiuo klausimu. Um, naujų padalinių mokymas neturėtų kelti susirūpinimo ir nekelia susirūpinimo būsiesiems karo lauko vadams. E, tie žmonės greičiausiai pasitrauks kažkur kitur ir ko, galbūt kovos prieš vyriausybę. Ir čia, manyčiau, reikia atlikti labai aiškius politinės valios reikalaujančius žingsnius, kad taip nenutiktų. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Ponas Mūr komisijos vardu. O paskui vyks diskusijos. Yes, could... Ačiū. Galbūt Galėčiau trumpai papasakoti, <clears throat> kaip komisija prisideda prie šio bendradarbiavimo. Tačiau visų pirma, galėčiau pasakyti, kad iš kasdienių kontaktų su e, rytų ir pietų Afrikos šalimis, e, šalimis prie Indijos vandenino, e, Galima pasakyti, kad piratavimas kelia labai didelių problemų, daro didelį ekonominį poveikį ir tas poveikis patiriamas tuo metu, kai jau šalis ir taip yra labai pažeidžiamas dėl ekonominės krizės, kurią bando šiuo metu įveikti. Taigi piratavimas yra labai didelė problema ne tik tai mūsų laivybai, bet taip pat ir uh, viso šito regiono uh, valstybių vystimuisi. Kaip girdėjote, laikomasi e, dviejopos taktikos, tai yra lokalizavimo ir panaikinimo. Kaip vykdomas lokalizavimas jau girdėjome, komisija remia Atalanta operaciją remdama susitarimus, delegacijų vadovai padėjo susitarti dėl tų, dėl tų susitarimų. Mes dabar baigėme renkti susitarimus su šiais eliais ir Kenija dėl <clears throat> asmenų įtariamų piratavimų sulaikymo ir teisingumo vykdymo jų atžvilgių. Na, o kalbant apie piratavimo panaikinimo taktiką, kaip kontradmirolas minėjo, reikia dirbti sausumoje, jūroje, Somalijoje, reikia Somaliją kurti e, veikiančią valstybę, kurioje viešpatautų įstatymai, e, turi būti gerb, e, gerbiamos žmogaus teisės, turi būti demokratija. Ir Somalija tai tikrai dabar yra labai nelengva užduotis. Tad ką E, komisija daro Somalijai. Iš esmės prisideda prie valstybės kūrimo. Kaip įsivaizduoja gyventojai valstybę? Tiesą sakant, jie neįsivaizduoja, kad ta valstybė apskritai Somalija yra. Manoma yra, kad ten tiesiog chaosas vyro. Mūsų darbas daro, e, arba darbas vyksta uh, ketvi, keturiomis kryptimis. Valstybės kūrimas, antroji kryptis būtų vystimasis, kad gyventojai matytų, kad valstybė teikia paslaugas, kurių gyventojai tikėtųsi. Trečioji kryptis, kaip gerbiamas Jana minėjo, yra saugumas atsiprašau, regioninė e, dimensija būtų ketvirtoji sritis. Ir e, girdėjome apie misiją, kurią e, atliko komisija taryba šitą regioną, misijos tikslas buvo įsiaiškinti, kaip, kaip suvokiama tai yra regione. Pas, paskutinė misija buvo į, į Eritrėją ir buvo siekiama, <clears throat> kad Eritrėja taptų dalimi sprendimo, o ne problemos. Komisijos šiuose srityse atliekamas darbas būtų toks, kalbant apie vystimąsi, tai žinoma, tai yra tradicinė mūsų veiklos sritis 300 milijonų eurų iš viso yra numatyta operacijoms Somalija. Apie pusę, 150 milijonų, tai yra e, vystimos operacijos finansuojamos e, Europos vystimosi e, fondo. Stab, pagal stabilumo instrumentą yra finansuojama 11 milijonų. Taip pat skiriamos lėšos yra Amison 95 milijonai eurų. Dabar yra numatyta Amison 44 milijonai yra numatyti humanitariniai sryčiai. Taigi įsipareigota skirti nedidelę e, sumą, tačiau aišku, teikti humanitarinę <clears throat> pagalbą pradėti reikia kur kas mažiau laikotarpio tas atsilikimas yra mažesnis. Kalbant apie vystimąsi, dirbame valdysenos rytyje, švietimo, ekonominio augimo, e, skininkavimo plėtras rytyje kalbant apie valdyseną, yra teisės viršinybės programa. Generalas, generolas Joana minėjo 20 milijonų eurų. Čia bendradarbiavame su policija, teismų institucijomis, teikiame pagalbą stiprinant gebėjimus ir policijos atveju siekiam prisidėti prie atlyginimo mokėjo Iš viso vykdami 29 e, projektai, kurių vertė 68 milijonai eurų e, vyriausybės sektoriuje, jie yra skirti trijose, yra skirti e, trims regionams. Švietimas 15 projektų, 47 milijonai, atsiprašau, 46 milijonai eurų bendra vertė. Dėje pasitraukėme iš e, centrinė, e, centrinio Somalio, nes ten yra įvykę um, tokių ne, nelaimingų uh, incidentų. Ir nusprendėme, kad ten tiesiog nesaugų yra. 19 projektų, kurių vertė 42 milijonai <clears throat> eurų yra vykdomi regionės plėtros srityje. Svarbu vykdyti projektus tose sritise, kur negali veikti vyriausybė. Ir tai vienas iš sunkumų, su kuriais susidūrėm, kalbant apie valstybės būrimą, kūrimą, nes reikia, kad valstybė būtų matoma, kad ji tai, tai daro. Ir, ir aišku, jeigu komisija ir nevyriausybinės organizacijos teikia tokias paslaugas, tai nepadeda uh, tam. Ir e, pietų e, centrinėje srityje vyriausybė to nedaro. Atsitiko taip, kad vyriausybė ten nieko nedarė ir ten pradėjo veikti kitos organizacijos. Ir dalis mūsų politinio požiūrio vyriausybė <clears throat> yra skatinti vyriausybę pradėti veiklą tose sritise ir galbūt jiems nebūtų pernelyg sunku e, pradėti ten dirbti ir daryti e, poveikį. Tiek apie komisiją, trumpai apie valstybės narės, nes e, komisija vykdo programavimą skirtą Somaliui. Prie mūsų prisijungia šešias valstybės narės, plus Norvegija, bendrai vykdome programavimą. Ir dabar išmokos sudaro apie 300 milijonų eurų per metus. Tokia suma iš viso skiriama Somaliui. Pusė 150 milijonų iš e, Europos e, Sąjungos. 85 procentai tos sumos e, yra finansuojami komisijos. Tad tiek kol kas ir su malonumu atsakysiu jūsų klausimus. Dėkui. Dėkui. Prieš suteikdama žodį jo prašusiems kolegoms norėčiau užduoti klausimą klausimas susijęs su Puntland ir Somalio atveju. Mes esame girdėję, kad ten yra regioninių tam tikrų vienetų, kurie veikia e, stabiliau, e, kad yra regionų, kurie yra stabilesni už kitus. Ar tuos regionus palankiai vertina pereinamoji vyriausybė? Ar jinai rengiasi remtis tais E, atskirais vienetais, ar rengiamasi mokymus renkti Somalio teritorijoje, būtent tuose mano minėtose zonose. Antras klausimas būtų susijęs su Eritrėja. Jūs minėjote apie susitikimą. Eritrėja kitų regionų valstybių yra laikoma e, neramumą keliančia šalimi e, Somalija, o ne ta šalim, kuri užtikrintų Somalijų daugiau stabilumo. Norėčiau paklausti, ar vyksta kažkokie struktūriniai politiniai pasikeitimai, ilgalaikiai pasikeitimai, ar tik tą kartą ta nuomonė buvo tokia pasikeitusi, lyginant su paprastai išsakoma nuomonė. Ar galėtumėte pakomentuoti šiek tiek tai? Dabar poniai Bratner suteiksime žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu du klausimus. Ir sąžininkai pasakysiu, tie išgirsti pasisakymai neįtikino manęs, kad nauja misija būtų geras sprendimas šiame regione. Manęs neįtikino kad ES misija sukūrė kažkokią pridėtinę vertę. Nežinau, ar apsimoka iš viso tą misiją renkti. Na, aš nežinau, ar, ar geriausias argumentas yra sakyti, jeigu mes nieko nedarysim, kažkas kitas užsiims problemos sprendimu. Supratau, kad kai dėl policijos kom, rengimo komisija veikia daug. Jeigu kalbėtume apie saugumo sektorių, mes kalbame apie kariškių mokymą. Tai yra mokymai skirti kariškiams, kaip sakėte, vadinamas security, saugumo užtikrinimas yra labai platus baras. E, mes mokysim, mokytojų ruošiamės kariškius. Ar jūs galite patvirtinti, kad taip pat bus mokomi ir kitokie žmonės, pavyzdžiui, būsimieji policininkai? Dar vienas klausimas. Kaip užtikrinsite, kad paskui tie žmonės tikrai gaus atlyginimą, kad jie liks toje sistemoje? Nežinau, kaip yra numatoma tai užtikrinti. Gal jūs galėtumėte mums daugiau detalių šiuo klausimu duoti, nes nuo to priklauso misijos sėkmė. Na ir galiausiai, dar neturime tų žmonių, kuriems reikia misijai į Afganistaną ten jų reikia maždaug apie 400, jų nėra. O, yra, o ta misija yra prioritetinė. Europos Sąjungai reikėtų pirmiausia siūsti žmonės į prioritetinės misijas, o Somalija, ar mes kalbame apie prioritetą, aš nežinau. Tad pradedant naują misiją reikėtų pirmą susitvarkyti su senomis užduotimis, man atrodo. Kol kas, man atrodo, nėra pakankamai priežasčių tą naują misiją Somalį siūsti. Dėkui. Pirinkas, ačiū. Ar yra kitų klausimų, ponas Galtieri, prašau. Dėkoju. Turėčiau pasakyti, kad aš po to, ką išgirdau čia sakant, taip pat turiu abejonių. Man liko abejonių norėčiau, kad plačiau būtų pakomentuojami kai kurie aspektai. Aišku, mes buvom iš ankstesnių susitikimų su ponu kontradmirolu supratome, kad svarbu neapsiriboti tik kova prieš piratavimą. Svarbu e, suprasti, kokios yra šio reiškinio šaknis ir sustiprinti Europos sąjungos veiksmų Somalija. Tačiau tuo pat metu nėra jokių abejonių dėl to susidurėme su tokia situacija, kai saugumo problemos yra ypač aktualios. Dėl to yra susiklošiusi tokia padėtis, kai yra labai sunku sudaryti vyriausybę ir sukurti valstybę apskritai. Tačiau lygiai taip pat aišku, jog atsižvelgiant į tų misijų įgaliojimus, e, turime pasakyti, kad mes kalbame apie misijos koncepciją. Iki šiol yra tikrai labai sunku suprasti, kaip tos misijos dėka būtų galima sukurti sąlygas, kad prasidėtų toks procesas, kuris, kuriam postumis jau buvo duotas seniau. Ar bereikalingas ES įsikišimas? Norėčiau paklausti, koks yra ryšys tarp šios programos ir dvišalių programų, kurias vykdo kai kurios ES valstybės. Ir bendrai, kokie yra saugumo reikalavimai užtikrinant tos perinamo laikotarpio vyriausybės saugumą. Kaip ši misija galėtų prisidėti prie to, kad atsirastų reikiamos sąlygos leidžiant, leidžiančios aktyviai veikti Somalio saugumo pajėgoms. Ir koks ir būtų bendras politinis vertinimas tų, to, tos susiklošiusios situacijos, Somalio vyriausybės vertinimas, ryšiai tarp regioninių vienetų ir centrinės federalinės vyriausybės. Koks apskritai yra kontekstas susiklausęs Somalija? Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Vadas Mutikofor. Ir paskui leisime atsakyti į klausimus. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau taip pat kelis skeptiškus tokius klausimus užduoti. Visų pirma, Turiu pasakyti, kad ne visai supratau, kokį sprendimą rytoj turi priimti užsienio reikalų ministrai. Ir ar iš vis tai bus kažkoks sprendimas, ar jie ruošiasi priimti sprendimą ar ne, ar jie tik tai pradės diskusijas apie tai, ar verta priimti kažkokį sprendimą. Tad kokio pobūdžio rytoj vyks susitikimas. Antras dalykas, kurį noriu paminėti, kaip suprantu, jūs sakėte, kad operacijų ligmenį reikia apmokyti saugumo e, personalą, bet nesuprantu, koks yra politinis tikslas, e, taip pat koks yra šio politinio tikslo laiko grafikas ir kaip apskritai baigsime tokį procesą, jeigu jį pradėsime. Dar vienas dalykas. E, Prancūzija šiaip, kiek žinau, yra pradėjus tam tikrus veiksmus dėl personalo mokymų, o dabar dar uh, Be to, papildomai norėtų įsilieti procesą ir Europos Sąjungą, bet ko, dėl kokių priežasčių ir kokiam tikslui. Galbūt visų pirma reikėtų leisti Prancūzijos vyriausybė užbaigti pradėtus veiksmus. O gal vis dėlto ES kažkokių kitų tikslų dar turi. Taip pat nesupratau ir to, ką jūs sakėte apie stabilizavimo pastangas ir jūsų paramą skiriamo saugumo pajėgoms. Pana Žioana sakė, kad jei paprašytumėm laikinos vyriausybės išsakyti savo nuomonę, turbūt mums pasakytų, na, mums jūsų pagalbos iš vis nereikia. Bet ar vykdyti tokią politiką yra tikrai protinga? Ir ar tokiu būdu reikia ieškoti to įsipareigojimo iš jų pusės? Dėkuoju. Ponas Harcel, visų pirma pabandysiu atsakyti į užduotus klausimus. Taip pat žinau, kad Rodžeris ir generolas Džona į kitus klausimus atsakys. Tad dėl Puntlando ir Somalilando visų pirma. Reikėtų galbūt kelti platesnį klausimą. Tai yra, ką apskritai bendraja prasme turime daryti Somaliją, kad projektas būtų sėkmingas. Ir manau, kad turime, kalbant apie mokymus, turime užtikrinti, kad jie taptų platesnio konteksto dalimi. Bus pereimas nuo laikinosios vyriausybės prie kitos vyriausybės ir apskritai reikia pažiūrėti, kokia yra jų pozicija dėl saugumo sektoriaus, dėl mokymų ir turime dirbti kartu su jais, žinodami jų poziciją, užtikrinti, kad bus vykdomas politinis sutaikinimo procesas. Ir aišku, tame procese yra keli lygmenys, yra vidinis procesas, kiti procesai, kiekvieno iš regionų procesai vykstantys, pavyzdžiui, Somalilendas, Putlandas. Ir visų pirma, reikėtų apsispręsti dėl tų mokymų, kur jie turi vykti, koks jų tikslas. Tai mes tikrai neketiname tų mokymų vykdyti konkrečiai, pavyzdžiui, Puntlandė arba Somalį. Landė dėl įvairių priežasčių, dėl saugumo priežasčių, pavyzdžiui, galbūt reikėtų daryti kažkur kitur. Bet iš esmės tai, ką mes ketiname daryti, kurdami saugumo sektorių, tai turėsime daryti platesnėme kontekste, kai ateis laikas. Toliau, ES pridėtinė vertė, imantas konkrečių mokymų, e, buvo sakoma, kad ES tikrai turės kažką nuveikti žmogus teisės ir taip toliau. Taip, jūs teisūs, to nereikėtų pamiršti mūsų nuomonė tai yra ypatingai svarbu, svarbu, kad šie aspektai būtų įtraukti į mokymus. Nes dirbsime su jaunais Somalio gyventojais, žmonėmis ir juos reikia mokyti ne tik kaip šaudyti, bet taip pat mokyti ir kitų dalykų, žmogaus teisų klausimų, pavyzdžiui, teisės viršenybės, reikia jiems suteikti, padėti pamatyti platesnį vaizdą. Dar Turiu paminėti, kad mes kaip ES tikrai turime potencialą, mes galime tuos mokymus perkelti platesnį kontekstą. Ir pačiose mokymuose svarbu užtikrinti partnerystę su skirtingais veikėjais ir taip pat ir su Afrikos sąjunga. Galimybių tam tikrai yra nemažai, juk mes e, turime užmesgę glaudžią partnerystę tarp ES ir AS. Antras dalykas, mes aktyviai dalyvaujame remiant AMISOM e misiją ir atsižvelgianti tai tikrai galime ir toliau stiprinti partnerystę ir bendradarbiavimą, e, pereinant prie konkrečių mokymų ir užtikrinant, kad vėliau po tų mokymų vyks ir tolesnė veikla. Taip pat, aišku, svarbu, kad tie mokymai būtų įtraukti ir platesnį saugumo sektoriaus kontekstą. Rodžeris jau minėjo um, platesnius veiksmus, kurie vyksta bendradarbiaujant su to laikinai vyriausybė, tai yra valstybės tas kūrimas. Ir akivaizdu, kad ši užduotis labai svarbi - kurti valstybę, uh, Mm, be abejo reikės daug dėmesio skirti tam saugumo kūrimui, saugumo sektoriui, bet šiuo klausimu mes taip pat galime padėti vyriausybei, tačiau svarbu, kad tai būtų daroma kiek galima greičiau, nes tai yra skubos klausimas ir labai svarbu užtikrinti, kad mokymai, kurie bus pradėti, kad jie apskritai būtų logiški, kad jie duotų gerų rezultatų ir kad tie žmonės atsidurtų toj teisingai barikadų pusiai. Taip pat buvo minėtas ir uh, darbo užmokestas atlyginimų mokėjimo klausimas. Mes sprendžiam šį klausimą, diskutuojame juo, yra įvairių alternatyvų, kurios jau išbandytos arba kurias bus siūloma išbandyti. JAV, kiek žinau, e, labai daug stengiasi, kad mechanizmas įsteigtas Nairobija veiktų per PricewaterhouseCoopers, kad tas mechanizmas veiktų tinkamai. Svarbiausia užtikrinti atskaitomybę už pinigus, kuriuos ten siunčiame. Antras dalykas, reikia užtikrinti, kad bet kokie mokėjimai atliekami per šį mechanizmą galiausiai pasiektų tą galutinį vartotoją. Ir vėlgi šioje srityje mes, kaip ES, turėsime daug darbo ir turėsime užtikrinti tolesnį stebėjimą. Bet mes, kaip ES, galime tai padaryti nes turime gerus kontaktus, taip pat e, vaidinam svarbu vaidmenį tiek Somalį, tiek visam regione. Taip pat svarbu bus užtikrinti, kad mes glaudžiai bendradarbiautumėm su ta e, laikinaja e, perinamo laikotarpio vyriausybė, kad mechanizmas būtų sėkmingas. Toliau, dėl to, kokį sprendimą rytoj priims ministrai. Jie kalbės apie krizės valdymo koncepciją. Uh, ir būtent dėl jos jie gali priimti galutinį oficialų sprendimą. Galima sakyti, kad tai bus pirmasis žingsnis e, tam tolesniam planavimo procese. Tačiau e, jokių būdų nereiškia, kad sprendimas jau yra priimtas dėl to, ar pradėsim misiją ar ne. Ne, tiesiog yra bandoma užtikrinti, kad kiek galima veiksmingiau vyktų planavimas. Ir pabaigai apie išteklius bei apie problemas susijusias su Afganistanu ir personalo trūkumu. Šis klausimas labai aktualus tiek mano ministrui, tiek kitiem, bet mūsų užsienio reikalų ministras kartu su Javieru Solana tikrai e, deda papildomas pastangas, kad Eupolo misija Afganistane būtų sėkminga. Prieš dvi savaitės vyko svarbus susitikimas būtent šios misijos klausimams. Tas pats pasakytina ir apie kitas ES misijas, apskritai apie ESGP misijas. Labai dažnai trūksta personalo, trūksta darbuotojų. Taip pat kyla klausimas, kaip reikėtų skirstyti tuos išteklius ir kaip tai turėtų būti susiję su politiniais mūsų siekiais. Kitas aspektas, kurį reikia paminėti, yra tas, kad reikia ieškoti darbuotojų EUPOL Afganistano misijai, reikia jos atrinkinėti. E, ir ten kalbam, Afganistano atveju kalbam apie tam tikros kategorijos personalą, o Somalio atveju jau tai būtų visai kitos kategorijos personalas, kuris užsimtų mokymais. Tad personalas, tie darbuotojai, jie nėra tikrai visai tokie jau vienodi tos pačios kategorijos. Na, dabar suteiksiu dar, e, leisiu pasisakyti generolui. Ce que je voudrais dire, c'est que norėjau pasakyti štai ką. Mes nebandome sukurti kažkokią misiją dėl misijos, tik dėl tokio malonumo. Ne, tikrai ne. Buvo priimta eilė sprendimų, kurios tikslas buvo išsiaiškinti, ką galima padaryti, kad paremtume vyriausybę. Buvo laikomasi tokio požiūrio. Buvo bandoma atitikti tą kontekstą, kas vyksta tarptautiniu lygiu. Pirmiausia, atitikti tai, ką daro jungtinių tautų organizacija, aš jau jums tai minėjau. Ir antra, siūlymai turi tikslą dirbti kartu su Afrikos sąjunga, vykdant partnerystę e, taikos ir saugumo srityje. Mes turime tokį susitarimą. Dirbame būtent taip, o nebandome kažkur kurti misiją, kur ES bus pati su savim. Tiesiog bandėme dirbti kartu su misija Amisom, kitaip tariant, su mūsų bičiuliais afrikiečiais, kurie jau Somalija veikia. Mes stengiamės, kad nebūtų jokių skirtumų tarp mokymų procesų ir norime, norime likti nuoseklaus. Remianti šią partnerystę, tikslas yra uh, E, optimaliau panaudoti finansinius išteklius taikos užtikrinimui, pavyzdžiui, kuriuos, turi, e, Afrik, kuriuos skiria Afrikos sąjunga. E, tikslas yra tuos veiksmus nukreipti į tai, kad būtų Somalija kuo greičiau, jei tai įmanoma, atkurta normali padėtis. Mes dirbame, kaip jau sakiau, palaikydami santykius su Afrikos sąjunga. To pobūdžio misija neprieštarauja dvišalių iniciatyvų įgyvendinimui. Tikslas yra priešingai sujungti visas iniciatyvas, tiek daugia šalės, tiek dvi šalės, kad būtų laikomasi tos pačios veiksmų linijos, kad būtų keliami tie patys tikslai, dirbama remiantis o, tomis rekomendacijomis, kurias pateikia vertinimo misija kad būtų remiama Somalio vyriausybė ir kad kiekvienas iš tų, kiekviena iš tų atskirų detalių, kiekvienas iš tų elementų padėtų kurti tą bendrą statinį. Prancūzai pareiškė iniciatyvą dėl ginkluotųjų pajėgų kūrimo Džibutėje. Tai buvo šiek tiek eksperimentinė misija prancūzai. Ir ES pasimokė iš šito buvo suprasta, kad, geria, kad reikėtų pakeisti mokymosi programą, kad tai taptų ilgesnė ir galiausiai, kad būtų dirbama bendradarbiaujant su Somaliu. Ir antra, kad būtų užtikrintas, užtikrinta kareivių mokymo priežiūra, stebėsena. 800 kareivių E, perkelti ten, kur jie negaus atlyginimo, nebus vadų ir, ir panašiai, turbūt būtų neišesniai tas. Svarbu, kad būtų užtikrinta stebėsena. Tačiau mes juk nesame Somalija. Nėra Somalijoje jokių tarptautinių organizacijų, išskyrus epizodinį vieną kitą tų organizacijų pasirodymą. Tad reikia remtis tais žmonėmis, kurie dirba šalyje, kurie dirba vietoje, Ir tai yra mūsų partneriai iš Afrikos Sąjungos. Būtent jie atliks pradinį darbą, atliks atranką, e, surašys tuos žmonės, įtrauks į tam tikrus registrus, e, išsiaiškins, kas yra nepilnamečiai bandantis patekti ginkluotasias paėgas, o tai nėra lengva, kadangi neegzistuoja jokie uh, gimimo liūdėjimai, jokie įrašai apie gimimus. E, Somaliui būtų siūlomas sprendimas. Mes apie tai diskutavome su Somalio ministrais ir ministrų pirmininku, kaip geriausia būtų daryti. Jie norėtų mokyti savo žmonės savo šalyje ir man atrodo tai yra protinga. Tačiau dėl saugumo situacijų šalyje kol kas tai dėja, tai dėja yra neįmanoma ir kol kas tie žmonės yra mokomi kitur, o paskui perkeliami į Somalį. Ir svarbu, kad paskui būtų galima pradėti tas paėgas mokyti ir Somalija, pažiūrėjau, e, Puntlande. Tai nebus, niekas nebus daroma prieš Somalio vyriausybės valią. Aš tik norėjau pasakyti štai ką, kai dėl ritmo mokymo reikėtų kartu su kolegomis iš Somalių užtikrinti, kad e, kariškiai būtų lankščiai sumaišomi senieji ir naujieji, kam to reikia tam, kad būtų vėlgi geriau užtikrinti saugumą šalyje. Kai dėl atlyginimų mokėjimo, apie tai kalbėjau, kalbėjome, egzistuoja visa eilė e, mechanizmų, finansų mechanizmų, vykdomi yra eksperimentai tam tikrai, kinai ir amerikiečiai. Price Waterhouse Cooper organizacija yra pasitei, pasitelkė, galima rinktis ir kitų sprendimų. Tačiau spręsti reikia dvi problemas. Pirmiausia, rasti lėšų Kol kas ES negali mokėti atlyginimų kariškiam Somalija. Galima būtų pasitelkti galbūt dvišalę kokią iniciatyvą, tačiau tai gal ir nėra pats geriausias variantas. Yra kitų partnerių, kurie jau tai daro. Libija tai daro, Junktinės valstijos tai daro. Milijonas dolerių per mėnesį tiek prašo Somalio vyriausybė. Tai yra tas mechanizmas, kuris leidžia įsitikinti, kad tas, kas davė pinigus, jų nedavė jų be reikalo. Svarbu, kad būtų atsuskaitoma už pinigus, kur tie pinigai pateko. Ir svarbu įsitikinti, kad kareiviai gavo darbo užmokestį. Tai nėra lengva, tačiau tai irgi yra tas darbas, kurio negalime atlikti už Somalio vyriausybę. Maničiau, kad vis dėlto to šalies suverenumą reikia bent minimaliai gerbti ir reikėtų, kad įdėktas mechanizmas būtų kuo skaidresnis. Aš suprantu, kad tai nėra labai paprasta. Jusuf Abdullah ir Mohamedas, toks yra, tokie yra populiariausi vardai Somalija. Ir būtų tikrai labai sunku patikrinti, ar visi gavo užmokesti darbo ar ne, tačiau vėlgi tai yra somaliečių darbas. kodėl ES nori įsitraukti tas misijas, e, jeigu jo veikia Prancūzija toj srity, dvišalių pagrindų. Aš manau, kad Prancūzija, kiek teko girdėti, neketina tęsti to darbo. Jeigu ES neįsitrauks, tik, e, tik tuomet, jeigu ES įsitrauktų, šiomis sąlygomis Prancūzija teiktų pagalbą toliau. Kodėl ES turėtų įsiterpti? Ogi todėl, kad ES remia amisom, o amisom remia pereinamo laiko tarp vyriausybės Somalija. Ir tai yra svarbu. Tačiau tai priklauso nuo to, ką nuspręs valstybės narės, ką nuspręs ES. Kai dėl išteklių kalbėjome apie Afganistaną, apie prioritetinės misijas tenai, tai yra ta problema kurią ne aš turėčiau išspręsti. Aš manyčiau, kad resursų netrūksta, kaip kariškis galiu pasakyti. Tiesiog e, šalis turi apsispręsti, ar viena ar kitai operacijai bus skiriamas, skiriamos lėšos ir resursai ar ne. Tik tai svarbu tų resursų neskirti bet kaip. Aš dirbau Kongė ir užsiemiau saugumo įtvirtinimu šioje šalyje, ES vardu. Aš ten sėkmingai dirbau, žinau, kur, kur nukeliavo kiekvienas centas. Šituo atveju būtų galima daryti lygiai tą patį. Ačiū. Ačiū, ponė generolė. Prašom, ponė direktorė. Ačiū. Porą dalykų. Visų pirma, buvo užduotas konkretus klausimas dėl Eritrėjo. Tai tiesą sakant, visai kita tema, tačiau, kaip minėjau anksčiau, e, tai labai svarbu, kalbant apie regioninius ryšius Tai aišku, e, siejasi ir e, politika Eritrijos atžvilgių turi duoti rezultatų ilguo laiko tarp, netrumpuoju. Įsitraukimo e, politika, aišku, teikia įdomių galimybių Eritrėje per pastarąjį komisijos apsilankimą minėjo, kad ją domintų bendradarbiavimas su ES politikos pajėgų srities su e, Somalija ir jeigu būtų e, galimybė investuoti į tai, tai būtų geriau kartu su jais dirbti negu prieš juos, nes tai pablogintų tik tai viską, na, kalbant apie vystomąjį bendradarbiavimą. Šiuo metu 130 milijonų eurų yra numatyta iš Europos vystimosi e, fondo. Taip numatyta Eritrėjai, 2 milijardai yra numatyti Afrikos kyšuliui, tai galima sakyti, kad Eritrėjai tikrai labai nedaug lėšų numatyta. Iš esmės yra na, taip todėl, nes Eritrėjai teikti pagalbą. Veiksmingai yra labai sunku ir mūsų ambicijos turi būti kuklios, gerai atlikti darbą ir neužsiplėšti per daug. 10-20 milijonų eurų galėtų būti um, išmokėta pagalbos forma uh, Eritrėjai, skirtingais metais skirtingai, tai daugiausia turėtų būti uh, skirta um, maisto tiekimo uh, saugumui uh, užtikrinti, uh, e, trašos, infrastruktūra tam reikalingi taip toliau. Norėčiau paminėti porą dalykų, atsakydamas į tą klausimą, koks būtų politinės tikslas apmokyti saugumo pajėgas. Manau, kad e, jau esame tai nustatę. Jeigu norime kovoti su piratavimu, tai turime kurti valstybę, o tai galima daryti tik tai saugioje aplinkoje, tad saugumo pajėgos yra esminė paslaugų e, dalis, tų paslaugų, kurias turi teikti valstybė. Afrikos sąjunga, norėčiau priminti, uh, yra tik labai trumpo laiko tarp sprendimas. Kai Afrikos sąjunga nusprendė, kad įsikiš prieš porą metų, tai jų nustatyti principai buvo tokie, kad tai bus trumpalaikis įsikišimas, jie neketina ten vykdyti ilgalaikio operacijų, kaip kad, tarkim, Sudano atveju, kad atėjus metui tai turėtų pakeisti jungtinės tautos, manyčiau, kad e, greičiausiai Somalija nes tautos nieko nedarys. Uh, Tad iš tiesų labai e, svarbu yra stiprinti Somalio nacionalinę saugumo pajėgumą. Spezifische Rückfragen. Soweit ich jetzt auch entnehmen konnte, geht es Ihnen. Ačiū, pane Brantman. Turiu labai konkrečius tolesnius klausimus. 3000 asmenų, jūs ką tik paminėjote 800 kareivių. Tai kiek iš tikrųjų yra e, kareivių, policininkų, pasieniečių, koks tas pasiskirstimas yra, kas bus mokomi, kokias kategorijas reikia mokyti. Ir antrasis klausimas, kodėl e, prancūzai nebenori tęsti to darbo. Nežinau, yra prancūzų salėje, kurie galėtų atsakyti šį klausimą, tačiau kam būtų taikoma ta programa? Koks tikslas? Gal galėtų atsakyti prancūzijos atstovai pirmiau? Regis prancūzų sarėje nėra. Jiems reikėtų perduoti tą jūsų klausimą. Kad dėl to, kam, skirti tie, kam būtų skirti tie mokymai. Prieš tam tikrą laiką Somalio administracija prašė, jog reikėtų mokyti apie 100 tūkstančių žmonių, kariškių saugumui užtikrinti ir 10 tūkstančių policininkų. Tie, taip sakė somaliečiai, kad jiems kad jų tokie poreikiai būtų. Dabargi security sector assessment atlieka tam tikrą darbą ir vertinimo darbą ir mums išvadų dar neperdavė. Yra sakoma, jog pirmiausia reikėtų bendrai parinkti, parengti 6 ar 7 tūkstančius kariškių ir ko gero 10 tūkstančių kariškių. Tai būtų reikalinga užtikrinti pereinamosios vyriausybės saugumą. Dabar Mogadiške, man atrodo, 2740 kareivių. Tiek buvo surašyta, tiek jų suskaičiavo e, Somalio administracija. Dabar yra bandoma rasti daugiau jaunų žmonių, juos apmokyti, kad jie būtų reikiamo lygio, kad galėtų atlikti tenkantiems darbą. Prancūzai parengė 600 karių, man atrodo, 500 pasitaisų kalbėtojas, 842 pirmiausia buvo planuojama mokyti. Tad dabar 2000-2500 toks yra skaičius karių, kuriuos dar reikėtų parengti. E, kai ką dar daro, kaip jau sakiau, mūsų partneriai iš Ugandos, reikia išsiaiškinti, ką dar reikėtų nuveikti. Na, dar reikėtų 2-3 batalionus po 800 vyrų parengti Tas mokymo ciklas vidutinis užima šešis mėnesius. Turėtume žmonės baigti mokyti per tą laiką, kuriuos reikia mokyti. Reikėtų taip pat užtikrinti, kad jie būtų maitinami, kad jie gautų atlyginimą ir panašiai. 2000 karių tiek toks būtų bendras skaičius, tačiau, tačiau dar reikėtų patikslinti šios dalykus. Je peux, j'ai oublié de répondre pour, la, pour l'Érythrée, là. Dėl Eritrėjos nieko nesakiau, dar nežinau, ar turėčiau. Taigi, dėl Eritrėjos nesu dydis specialistas šio klausimo. Tiesiog galiu pasakyti, kad me, su mumis buvo labai lai kalbamasi. Tonas kuriuo su mumis buvo kalbama, rodė, kad pirmiausia Eritrėjos administracija jaučia poreikį kalbėti. Na ir antras dalykas, ir tai yra gal ko gero mano asmeninė interpretacija, galbūt Junktinių tautų saugumo taryboje jiems grėsia sankcijos ir tiesiog Eritrėja bando ieškoti, kaip pagrysti savo veiksmus. Trečia, regis, kad jie jaučia susirūpinimą dėl to, kad E, Somalijo padėtis kelia grėsmę Eritrėjai. Jiems rūpi labiau savo pačių situacija, o ne Somalio. Kai dėl Šiaurės Korejos, aš nežinau, dėl Albanijos galėčiau pasakyti, kad ilgus metus tai šita šalis buvo izoliuota, tačiau ta šalis užtrenkė savo visas turis. E, Bet dabar ta šalis yra pasirengusi dialogą tęsti. Ar tai yra kažkokie manipulacijos veiksmai, ar tai yra kažkokia dviejopa kalba, neaiški, ar, ar ne, negaliu teikti. Tačiau vis dėlto tai yra geriau negu visiškai užtrenktos duris. Reikėtų žinoti, kad pereinamoji Somalio vyriausybė yra tarptautinės bendruomenės kūrinys, ją remia Afrikos pajėgos. Nežinau, čia nėra galbūt geriausias variantas tai, kas vyksta, tačiau yra tas, kas yra, o kas bus ateityje, pažiūrėsim. Pirmininkas, ačiū. Dėl prancūzų noro ar nenoro tęsti darbą, ryto užduosim klausimą Švedijos gynybos ministrui nes su jūs sustiksime užsienio reikalų komiteto posėdėje. Ir tuomet galbūt sulauksime daugiau detalių informacijos. Nežinau, ar prancūzai ketina visiškai nutraukti savo uh, veiksmus dvi, vykdomų dvišalių pagrindų. Tiesiog yra norima šiek tiek sustoti ir sulaukti daugiau pagalbos kalbant apie tai, dėl ko buvo sutarta Džibutyje, yra kreipiamasi į Afrikos sąjungą. Ir žinome, kad tas bendradarbiavimas duoda vaisių, kalbant apie politinį stabilizavimą ir panašiai. Pereinamojo laiko tarp vyriausybė tikrai nėra tobuliausias kūrinys, tačiau tai buvo tuo metu įmanomas padaryti dalykas ir taip ta vyriausybė ir buvo sudaryta. Dabar vėlgi galėtume kelti klausimus dėl to, kokie buvo geografiniai ar geopolitiniai prioritetai. Tačiau saugumo srityje svarbiausias tikslas tebėra toks - išvengti, kad Somalis netaptų būsimų Afganistanu. Ir kad tos problemos, kurios vyksta E, vienose dal, šalies dalise nepersikeltų į kitas, kad neatsirastų pabėgėlių srautai į Keniją, į Džibutį ir į kitur. Ir, nes tai keltų didžiulį susirūpinimą. Dabar turės būti primti sprendimai, bet kelti klausimus galima. Dėl to, kaip performuoti, kaip reformuoti e, saugumo užtikrinimo pajėgas, kaip renkti kariškius ir panašiai. Matau dar porą norinčių klausti kolegų, prašom. Ich finde es sehr gut, Herr Vorsitzender, dass Sie diesen Vergleich. Ačiū, pirmininkė. Tikrai džiaugiuosi, kad ką tik palyginote Somalį su Afganistanu, kad apie tai užsiminėt. Tačiau man kyla klausimas, jei tokie yra įsipareigojimai paremti pereinamąją vyriausybę, tai laikantis tokio požiūrio, ar mes nebandome pasitikėti tokia valdžia, kuri šaliai gali suteikti dar mažiau galimybių nei dabartinė Afganistano vyriausybė. Valstybės kūrimas Afganistane yra ypatingai sudėtinga užduotis. Vis dėlto maždaug trešdalis Afganistano žmonių gyve dalyvavo e, paskutiniuose rinkimuose, kad ir kokie jie buvo. Bet aš įtariu, kad Somalija, pavyzdžiui, tai iš vis būtų neįmanoma net suorganizuoti rinkimų, aš jau nekalbu apie tai, kad ar žmonės ateitų ar ne. Tad koks ar rimtas, ar pagrystas yra bandymas kurti vyriausybę ir valstybę Somalija. Ar tai nėra vien teorinė galimybė? Aš kalbu apie praktinę galimybę, apie realią užduoti. Ar tikrai įmanoma kurti tokią vyriausybę ir valstybę, kuri veiktų plačiau nei tik Mogadišu? Ponas Janis. Ačiū pirmininkė, na, aš neketinau pasisakyti šioje diskusijoje, nes jau pasisakė Roberto, koordinatorius. Vis dėlto norėčiau pasakyti, kad aš nepritariu tai kritikai ir tam skepticizmui, kurį išsakė kolegos. Na, šita misija, aišku, bus itin sudėtinga, labai sunki, sėkmės tas faktorius yra labai nedidelis, bet alternatyva tam būtų tik tai nedaryti nieko ir tai būtų dar blogiau. Manau, kad apskritai tai yra pirmas kartas, kai ES per savo veiklą saugumo ir gynybos rytyje susidūrė su tokiais didžiuliais sunkumais. Tačiau vis dėlto yra dedamos pastangos užtikrinti saugumą ir stabilumą Somalio žmonėm. Tai yra svarbiausia. Ir turime kažką daryti, negalime nutraukti pastangų, turime kovoti su piratavimu ir taip toliau ir ateityje pamatysime, kaip mums seksis. Taigi, pritarčiau šiuo klausimu pirmininko pasisakymui. Ačiū. Merci. Ačiū komisijos atstovui, suteiksim žodį atsakyti. Indeed. Labai trumpai. Na, tikrai kyla klausimas, kiek legitimi yra ta pereinamoji vyriausybė, bet tai labai svarbus klausimas. Na, visų pirma, mes manome, kad planavimas yra, tiksliau, kad konfliktas tarp klanų yra pagrindinė problema Somalijoje, nes yra tokie keturi vadovaujantis klanai, kurie vadovauja jau daugiau nei dešimt metų. Ir labai svarbu yra tai, kad komisija bei kiti bando ieškoti būdų nutraukti konfliktus ir na, kažkokias ribas įvesti, kažkokią vyriausybę sukurti. Dabartinė vyriausybė e, gimė, sakykime, tai po konferencijos. Ta konferencija paremė komisiją, finansavo komisiją e, ir tokia ta konferencija, sakykime, arba nuolatiniai susitikimai vyko e, visus metus ir juose dalyvavo klanų bei smulkesnių grupuočių vadovai ir jie visi tarpusavė kalbėjo apie tą Somalio valdymo problemą ir jie bandė taip pat siūsti savo atstovus į laikiną pereinamą vyriausybę. Ir būtent ji turėtų apspręsti, kiek reikia tos teisės, kokiu reikia taisyklių, kad būtų surenkti rinkimai. Tad šita vyriausybė tam tikrą legitimumo laipsnį turi, nes, kaip sakiau, ji gimė būtent po tų dėrybų e, tarp klanų vadovų. Ir tai yra, na, bandymas į tas dėrybas įtraukti klanų atstovus ir tiesiog tikimės, kad bėgant laikui tų atstovų bus vis daugiau, jie dalyvaus klausimų sprendime. Tad legitimumo tam tikras laipsnis yra ir būtent tuo pagrindu toliau bandysime kurti vyriausybę. Ačiū. Ačiū. Manau, kad šią diskusiją dar pratesime su kitais kalbėtojais ir kitose posėdžiuose. Kviečiu tuos, kurie gali dalyvauti mūsų posėdėje susitikime su Švedijos gynybos ministru. Jis vyks 18.30. Ačiū. O kai dėl mūsų komiteto posėdžio,